Αγαπητές φίλες και φίλοι, αρχίζουμε τη δημόσια ακρόαση. Gerbiami draugai, pradėkime viešąjį klausimą dėl visuomeninių transliuotojų vaidmens. Sveikinu atvykusius mūsų kalbėtojus, mūsų svečius, ekspertus, Visi jie tikrai turi daug žinių, daug patirties, jau ne vienus metus dirba transliavimo srityje, taip pat yra e, sukaupę daug žinių apskritai apie technologijas, ekonomiką, visuomenę. Prieš aptariant mūsų darbo tvarkę, norėčiau paminėti dar kelis dalykus, kurie mano nuomonė turėtų tapti diskusijos pagrindu. Visų pirma, trumpai paminėsiu, kad visuomeniai transliuotojai ir jų paslaugos yra visuotinės svarbos paslaugos. Ir jų darbas iš esmės priklauso nuo valstybių narių, nes būtent jos turi nuspręsti, kokia yra šių paslaugų taikymos rytis vietos lygmenių, regioninių lygmenių, nacionalinių lygmenių ir visuomeniniai transliuotojai gauna tiesioginę valstybės paramą arba netiesioginę valstybės paramą per mokesčius, kuriuos moka patys piliečiai. Galių paskirstimas tarp valstybių narių ir ES yra išdėstytas E, sutartyje dėl transliuotojų papildomame protokole prie sutarties, kur išdėstos visos sąlygos dėl transliuotojų ir ten yra pasakyta, kad visuomeniai transliuotojai neturi būti vien komercinis interesas, jiems turi būti keliami ir aukštesni tikslai, o ne vien kiek žiūrovų jie gali pritraukti. Ir visuomeniniai transliuotojai turi teikti atsakingą, tikslę informaciją ir matome, kad daug transliuotojų tai ir daro. Vis dėlto visuomeninės transliacijos nėra toks, tokios jau įprastos e, paslaugos. Toks transliavimas turi ir tam tikrų specifinių ypatybių. Manau, apie tai pakalbės ir mūsų svečiai. jie daugiau kalbės apie kad tai, kas yra tradiciniai visuomeniai transliuotojai ir apie tokias paslaugas, jie taip pat kalbės ir apie tam tikras problemas, kurios kyla. Manau, pagrindinė problema arba pagrindiniai sunkumai yra susijęs su naujausiamis technologijomis, su jų panaudojimu, taip pat su skaitmeninės televizijos atėjimu ir moderniam komunikacijom, kurios keičia transliuotojų darbą. Šios dienos diskusijose mes apsvarstysime ir pabandysime iš naujo nubrėžti visuomeninių transliuotojų vaidmenį, visuomeninės televizijos vaidmenį, funkciją ir kalbėsime apie tai šio laikinės rinkos šių dienų poreikių kontekste, taip pat kalbėsime ir apie skaitmeninius dividendus Taip pat užsiminsime ir apie dažnių klausimą ir kalbėsime apie tai, kaip svarbu užtikrinti, kad visuomeniai transliuotojai gautų e, prieigą, gerą prieigą prie tų atsilaisvinusių dažnių, perskirstomų dažnių, nes dažniai yra perskirstomi naujom paslaugom, tačiau taip pat e, tie dažniai reikalingi ir visuomeniam transliuotam, kad jie galėtų atlikti savo pareigą visuomeniai. Taip pat kalbėsime ir apie tai, kad susikūrė nauja konkurencijos aplinka ir joje turi dirbti transliuotojai. Kalbėsime apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad transliuotojai galėtų tinkamai teikti informaciją bei galbūt netgi tam tikras pramoginės paslaugas žiūrovams ir taip pat kaip tai yra susijęs su valstybės paramos panaudojimu. Pagrindinis klausimas būtų toks. E, kaip turėtumėm iš naujo nubrėžti gairias visuomeniniam transliuotojam ir jų darbui? Galiausiai kyla klausimas, ar tikrai galime užtikrinti tokių visuomeninių transliuotojų nepriklausomumą tiek finansinė prasme, tiek institucinė prasme šioje naujoje aplinkoje, socialinėje aplinkoje bei technologinėje aplinkoje. Tokia būtų mano įžanga. Na, o dabar noriu pasveikinti atvykusius mūsų svečius. Kaip matote iš programos, šį klausimą suskirstame į dvi dalis. Pirmojoje kalbėsime apie visuomeninių transliuotojų vaidmenį bei apie naują audiovizualinę aplinką. Iškart suteiksiu žodį ponui Pere Oriol Kosta, kuris dirba Barcelonos universitete, jis yra politinių komunikacijų profesorius. Norėčiau tik priminti, kad kiekvienam kalbėtų yra numatyta 10 minučių pasisakymams, na, o likusi laiką skirsime klausimams atsakymams. Ponas Kosta, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki, parlamento nariai, kiti pakviesti specialistai. Aš norėčiau paskirti savo laiką tam, kad būtų galima uh, penkis kintamuosius apibriežti, išanalizuoti, kurie apibrėžia e, visuomenio transliuotojo vaidmenį dabartinėje audiovizualinėje panoramoje. Pirmiausia, man atrodo, reikėtų pagalvoti apie pagrindinės didelių operatorių problemas, e, kai kalbame apie kokybiškų programų rengimą, e, transliavimą Ir e, kyla klausimas, ar visuomenė televizija patenkina visuomenės lūkesčius. E, klausimai, kai kurie gali būti utopiški, tačiau apie juos reikia galvoti, kai galvojame apie televizijos programas, kurios pateisina privačios televizijos egzistavimą. Aš norėčiau čia paaiškinti, kodėl kai kurie dalykai tampa svarbesni. Man regis, E, privati televizija vis dažniau e, perina prie praktikos, kuri nutolsta nuo socialinių dalykų, mes norime, kad jie matytųsi televizijoje. Pažiūrėkite, kaip keičiasi žinios. Privačioje televizijoje e, žinių laikas trumpėja, mažiau ir mažiau konteksto ir vis dažniau kreipiamas dėmesys į skandalingus pranešimus, skandalingas naujienas Pavyzdžiui, Ispanijoje e, televizija kartais kviečia ir moka nusikaltelius, kad jie paaiškintų apie tam tikrą savo veiklą. Progra kad jie prisipažintų ir e, nėra pakankamai dėmesio, pavyzdžiui, skiriama vaikams, jaunimui. Ir informacija yra e, keičiama, derinama su interaktyviomis programomis, vairūs konkursai vyksta pavyzdžiui. Ir mes turime pasižiūrėti, kaip e, viskas plėtojasi ir tarsi nutolstame dabar nuo auksinio standarto. Man regės yra esminis dalykas ras, įkurti, tokį sukurti tvirtą pagrindą. Mums reikia teisinio pagrindo. E, kai kalbame apie licencijas transliuotojams ir svarbus dalykas yra tas, kiek žmonių žiūri visuomenė televiziją, nes dažnai ji užsipuldinėjama, sakoma, kad per mažai žiūrovų tokios televizijos turi. Uh, Aš nemanau, kad tai yra svarbu. Mes turime žiūrėti į subsidiarumo principą, e, kurį gyventina valstybė, stengdamasi užtikrinti, kad tarp masinės pasiūlos yra ir kokybiška televizija. Ir neturėtume, mano nuomonė, galvoti apie skaičius tiek daug, nors e, tai gali būti svarbu tam tikrais atvejais, bet reikia galvoti apie tai, kaip subsidiarumą kuo labiau susiekti su kokybė. Ir e, viešosios erdvės elementą reikia taip pat derinti su darbais e, toje srityje, kur labai daug dirba parlamentas. ir reikia gal, aš kalbu apie skaitmeninę televiziją. Bet man atrodo, reikėtų apsiribu, ne, nereikėtų apsiriboti, priimti dabartinės padėties. Mes negalime sakyti, kad žmonės apie skaitmeninius dalykus turi išmokti iš interneto ir sužinoti. Televizija taip pat turi aiškinti, kas tai yra. Uh, kad žmonės suvoktų, kas tai yra televizija, kaip ji finansuojama ir panašiai. Man atrodo, kad tai padėtų pagerinti visuomeninių transliuotojų įvaizdį, nes per pastarosius 25 metus neoliberalai dažnai ją užsipuldinėja taip pat ir lobistai pasisakantis už privačias įmonės. Reikia pabrėžti, kad visuomeniai transliuotojai yra subsidiarumo klausimas ir reikia taip pat pagerinti to televizijų transliuotojų įvaizdį, kuris blogėjo e, bėgant metams. Dar vienas dalykas - visuomenių transliuotojų vaidmuo plėtuojant naujas technologijas. Čia reikia atsižvelgti į porą dalykų. Pirmiausia, gamyba, produkcija. E, visuomeniai transliuotojai tęsia savo praktiką ir gamina, rengia savo laidų kiek galima daugiau ir reikia, kad, kad tų laidų vietos mastų būtų galima parengti kaip galima daugiau ir tokiu būdu plėtoti e, audiovizualinę pramonę. Reikia tuo pačiu skatinti ir naujas žurnalistikos formas, kaip kad pilietinis, e, piliečių žurnalizmas. Man reikės, kad čia galima pastelgti naujas technologijas ir ieškoti naujų išaiškos būdų. Man atrodo, kad visuomeniai transliuotojai gali būti novatoriški ir eksperimentuoti. Čia ir sėkmingai dirbi. Tiek dėl e, produkcijos, dėl laidų. Kitas dalykas - reikia naudotis visomis esančiamis galimybėmis, kad laidos uh, produktas parengtas pasiū, pasiektų žiūrovus ar klausytojus. Pirmiausia, reikia kalbėti apie linijinę produkciją, kuri yra skirta e, publikai ir pasiekia e, visuom, visuomenę ar pasiekia ją per e, įvairius kanalus. Taip pat reikia pasitelkti interneto svetainės ir telefoną ateityje. Man atrodo, kad reikia suprasti, jog visa tai turi būti panaudojama vienu metu. Ir specialistai jau apie tai kalba. E, nereikia, jeigu kalbėsime apie internetą, negalime tik tai kalbėti apie programas pagal užsakymą per internetą. Reikia plačiau žiūrėti reikia galvoti apie laikraščius ir skaitmeninės publikacijas. Dar vienas dalykas. Visuomeniniai transliuotojai neturėtų nutolti nuo savo misijos ir kad tą būtų galima užtikrinti, reikia reglamentavimo struktūros, e, apie kurią kalba Europos parlamentas ir reikia susijęti parlamento darbus su reguliuotojais valstybėse narėse Reikia nepamiršti, kad viena iš tradicinių užduočių išlaikyti nepriklausomybę visuomeninių transliuotojų. Tačiau yra ir kitų aspektų, kaip kad decentralizavimas. Ir atsiradus ekonominiams sunkumams ne visą laiką į tai atsižvelgiama. Reikia nepamiršti, kad visuomeniai transliuotojai gali pasitarnauti skirtingoms bendruomenėms, skirtingoms kalbinėms grupėms atitinkamoje šalyje. Ir e, visuomeniai transliuotojai turi konkuruoti su privačiais transliuotojais e, visą laiką, visą parą. E, jų darbo metodai supanašė su privačiais transliuotojais. Dabar e, finansavimas. Aš kalbėčiau apie atsakingą finansavimą. Reikia išmonės finansuojant visuomenius transliuotojus. Prieš kelias minutės pirmininkė komiteto šio kalbėjo apie tai. Valstybės narės e, yra priimusios atitinkamos įstatymus arba specialius įstatymus arba kiti įstatymai numato, kaip yra finansuojamas visuomenės transliuotojas. Egzistuoja skirtingi modeliai. Vienas dalykas e, - viešosios paslaugos teikiamos visuomenės transliuotojų ir neleidžiama reklama. Kitas modelis yra e, leid, pagal kurį leidžiama visoms televizijoms konkuruoti ir leidžiama reklama egzistuoja įvairūs modeliai, bet mes turime pagalvoti apie galimybę tokią, kad kai kurie e, televizijos kanalai pasirenka mišrų modelį. E, pavyzdžiui, reklama netransliuojama tam tikrais laikotarpiais, o tam tikrais transliuojama. Tokiu būdu jie gali konkuruoti su privačiomis bendrovėmis. Ir E, apsirūpina pajamomis iš finansavimo. Iš kur turėtų būti e, skiriami pinigai visuomenėms transliuotojams? Kiekviena šalis turi savo tradicijas, savo poli, komunikacijos politiką, e, kai kur yra įmamas mokestis, kai kur skiriamos lėšos iš biudžeto, paskui egzistuoja tiesioginė reklama. Prancūzijoje, kiek žinau, galvojam apie naują formulę, gana įdomią kur privatus e, kanalai, jeigu sako visuomeninis transliuotojas, kad nekonkuruos su jais tam tikrose srityse, tuomet privalus kanalai skiria savo, tam tikrą procentą nuo savo pajamų iš reklamos visuomeniam transliuotojui. E, visa tai gali būti įmanoma, jeigu viskas bus gerai apgalvota ir jeigu gerai veiks ryšys tarp e, visuomeninio transliuotojo valstybės ir bus suvokiama misija audiovizualinė ir taip pat dabar E, norėčiau dar pabrėžti vieną svarbų dalyką. Tai yra laipsnišką nutolimą privačių programų nuo vieš, visuomenės paslaugos televizijos. Visuomeniniai transliuotojai turėtų būti vertinami ne tik pagal žiūrovus arba klausytojus, bet ir pagal kokybę programų skaitmeninėme amžiuje neturėtume galvoti tik apie televiziją internete, bet ir apie kitokį visuomenį transliavimą, kad būtų pagerintas įvaizdis. Kartais e, aš matau universitete e, žmonės e, nusistatę yra labai prieš visuomenius transliuotojus ir reikia juos tarsi perauklėti, pakeisti jų požiūrį. Reikia užtikrinti, kad e, visuomeniai transliuotojai nenutoltų nuo savo misijos, kad egzistuo, tiek nacionaliniu mastu, tiek plačiu egzistuotų atitinkama reglamentavimo sistema. Ir toliau reikia galvoti apie finansavimo modelį, ar programos turėtų būti be reklamos, ar pasirinkti mišrų modelį ar e, reklamą rodyti tam tikrų laikų. Ir jeigu bus rodoma reklama visą laiką, visuomenė transliuotoja bus sunku jį atskirti nuo privačios televizijos. Dėkoju. Manau, galima sakyti, kad visuomeninių e, išteklių valdymas tikrai yra mūsų diskusijos esminis elementas. Dabar suteiksiu žodį Olivier Zapfon. Jis yra generalinis direktorius iš Prancūzijos audiovizualinių paslaugų asociacijos. Ačiū pirmininkė, ponai ir ponios, parlamento nariai. Norėčiau atsiprašyti, kad negalėjo atvykti mano kolega, kuris buvo kviečiamas, kuris turėjo pasisakyti. Aš kalbėsiu jo vardu. Jūs, pirmininkė, jau kalbėjote apie tai, kad visuomeninis transliavimas yra visuotinės svarbos paslaugos. Tikrai tų paslaugų vaidmuo yra labai svarbus, apie tai vis dažniau kalbama Europos Sąjungoje. Visuomeninės transliacijos, kaip ir kitos visuomeninės paslaugos, yra susijusios su apmokestinimo klausimais, taip pat su teisiniais klausimais. Dažnai klausime, kaip turi būti reglamentuojamos tokios paslaugos, kaip turi būti teikiama valstybės parama. Ir dar svarbesnis klausimas yra. kokios yra išskirtinės visuomeninių transliuotojų savybės arba bruožai. Turime nepamiršti trijų dalykų. Jūs minėjote komisijos komunikato peržiūrą, komunikato dėl visuomeninių transliuotojų taisyklių dėl valstybės paramos gavimo. Kitas svarbus dalykas yra finansinė krizė, kurios negalime pamiršti. Taip pat negalime pamiršti, kad šiame kontekste mažėja pajamos iš reklamos. E, tokiu būdu atsiranda dar desnis skirtumas tarp privačių ir visuomeninių transliuotojų. Ir trečias dalykas, kuris turbūt labiau būdingas Prancūzijai. E, šią savaitę bus paskelbtas naujas įstatymas dėl visuomeninių transliuotojų Prancūzijoje, kuriame bus tikrai daug svarbių nuostatų. Šioje diskusijoje, manau, e, kils e, daug klausimų, bet į juos galėsiu atsakyti po to, kai pasakys visi svečiai. Norėčiau sutelkti visą dėmesį į tris dalykus. Visų pirma, kokios yra išskirtinės visuomeninių transliuotojų savybės ir kodėl jam turi būti skiriama valstybės parama. Antras dalykas. Tokios visuomenės paslaugos neturėtų egzistuoti tam tikrame gete turime nepamiršti ir privačių televizijų ir kanalų. Trečias dalykas, kokiagi laukia ateitis tiek visuomenės, tiek kultūros. Tad pakalbėsiu apie pirmą dalyką. Dėl kokių bruožų, dėl kokių savybių visuomeniam transliuotam reikia skirti valstybės paramą. Prancūzijoje, turbūt ir kitose valstybėse narėse yra panašios sistemos. Valstybinių transliuotojų misija yra nustatyta įstatymuose, yra jiems keliami tam tikri reikalavimai, yra sudaromos sutartis tarp vyriausybės ir visuomeninių transliuotojų. Kokiagi yra visuomeninių transliuotojų misija? Jie turi teikti visuomeninės transliavimo paslaugas griežtąją prasme ir tai reiškia, kad jie turi skleisti informaciją, taip pat pavyzdžiui informaciją apie rinkimus, rinkiminės kampanijas, taip pat e, ir religiniai transliuotojai būna, jie skleidžia religinę informaciją, tad griežtai prasme tai yra transliavimo paslaugos. Tačiau didelis klausimas yra programų tinklelio sudarimas. Reikia aiškiai atskirti visuomeninių transliuotojų tinklelį nuo privačių transliuotojų. Labai svarbu pasirinkti aiškius apibrėžimus, aiškius terminus, bet turime kalbėti ir apie keliamus intelektinius reikalavimus, kultūrinius reikalavimus ir tie reikalavimai visuomeniniam transliuotojams dažnai yra aukštesni ir griežtesni nei privatiems transliuotojams. Šiuo klausimu labai daug diskutuota ir Prancūzijos parlamente, kai buvo rengiamas mano jau minėtas įstatymas ir buvo daug kalbėta apie reikalavimus keliamus visuomeniniams transliuotojams, apie tai, kad iš jų reikalaujama, kad jie transliuotų tam tikrą muziką ir dėl to labai dažnai jie praranda savo pozicijas konkuruodami su privačiais kanalais. Ta tikrai keliami griežti reikalavimai. Ponas Kostas sakė, kad reikėtų kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai ir galbūt reikėtų paruošti kažkokias vertinimo uh, lenteles, kurios padėtų vertinti transliuotojus, jų rengiamas programas ir tokiu būdu galėtumėm išsiaiškinti, kasgi yra tas visuomeninis transliuotojas. Junktinė karalystė, žinau, kad turi tam tikrą vertinimo sistemą, tai yra jie vertina, kokią vertę tokie transliuotojai turi visuomeniai ir man atrodo, kad tokie įvertinimai, patikrinimai tikrai būtų labai naudingi, nes padėtų įvertinti tuos konkrečius visuomeninių transliuotojų elementus. Kalbant apie valstybės paramą, Prancūzija, pavyzdžiui, turi tam tikras taisyklės, pagal kurias France Television turi laikytis tam tikrų konkurencijos taisyklių. Ir tos taisyklės nulėmė e, ir komercinę veiklą transliuotojo. Taip pat, kiek žinau, mūsų valdžios institucijos jau peržiūrė komisijos peržiūrėtą komunikatą, kuris grindžiamas 2001 metų komunikatu. Ir panašu, kad bus laikomasi subsidiarumo principo, kuris yra numatytas komunikate. Ir svarbiausia yra tai, kad pačios valstybės narės turi užtikrinti, kad tarp privačių transliuotojų ir visuomeninių transliuotojų būtų išlaikoma konkurencija, kad jie egzistuotų. Profesorius Kosta irgi apie tai kalbėjo. Ir Prancūzijoje nuo sausio penktosios mes taikome mišrę finansavimo sistemą, tai yra tam tikromis valandomis yra draudžiama rodyti reklamą ir reklama France Television kanale yra bus draudžiama nuo 2011 metų, ji visiškai bus draudžiama. Ir tokie apribojimai dėl reklamos aiškiai parodo, kokie skirtumai egzistuoja tarp privačių transliuotojų ir visuomeninių transliuotojų. Tai taip pat padeda išvengti tos šizofrenijos, nesusirgti šizofreniją, kai per daug pradedama vaikyti skaičių ir sekama, kiek žiūrovų pritraukia kiekvienas kanalas ir tai tikrai trukdo objektyviai vykdyti savo veiklą. E, reklama yra leidžiama Radio France kanalu, tačiau ateityje ji taip pat bus uždrausta. Ta tikrai yra daug klausimų, daug aspektų, kuriuos reikia kažkaip tarpusavį suderinti, tai jau buvo minėta šį rytą. Ir pagrindinė mintis turėtų būti tokia. Visuomeniai transliuotojai turėtų būti kaip papildomi transliuotojai prie privačių transliuotojų ir galbūt jie neturėtų tarpusavį taip griežtai konkuruoti. Vienai par kitaip svarbiausia yra skleisti informaciją ir visuomeniai transliuotojai tikrai skleidžia šiek tiek kitokią informaciją nei privatūs transliuotojai. Bent jau tokia yra koncepcija taikoma Prancūzijoje, Prancūzijos transliuotojams. Mūsų kanalai, visuomeniai transliuotojai ir taip e, užima antrą ir trečią vietas pagal pritraukiamų žiūrovų skaičių. Tad mes tikrai nenorime visuomeninio transliuotojų apriboti, kad juos žiūrėtų tik tai tam tikras kultūrinis elitas. Norime, kad šie transliuotojai būtų įdomus visiems žiūrovam. Ir būtent to, man atrodo, puikiai pasiekia BBC kanalai, taip pat kai kurie Vokietijos televizijos kanalai. Vis dėlto Prancūzijoje mes e, bandome dar labiau griežtinti kultūrinius, pavyzdžiui, reikalavimus, kurie yra keliami visuomeniniam transliuotojam. Vienaip ar kitaip mes bandome išlaikyti pusiausvyrą tarp to, kokio turinio yra reikalaujama iš transliuotojų, kokia yra paklausa ir kokia turi būti pasiūla, ką mes galime pasiūlyti, ką galime leisti pasiūlyti. Aš suprantu, kad man skirtas laikas jau beveik baigėsi, tad aš apibendrintamas norėčiau pasakyti dar štai ką. Labai svarbu, kad Europinės institucijos tarp jų ir komisija skirtų vis daugiau dėmesio visuomeniniams transliuotojams. Turime žvelgti į ateitį ir pažiūrėti, kokius pranašumus gali teikti skaitmenės technologijos. Skaitmenimas bus įvedamas trim etapais. Visų pirma, bus pereinama prie skaitmeninės televizijos, nuo antžeminės televizijos ir visi turės pereiti prie tos naujos sistemos, visi kanalai turės prie to pereiti. Toliau taip pat yra ir linijinė mobilioji televizija, bus pereinama prie skaitmeninės radijos ir visuomeniai transliuotojai taip pat turės persiorientuoti, jie negali pamiršti šių technologinių pokyčių. Trečias etapas, kuris paminėtas ir naujoje direktyvoje, tai yra nelinijinės paslaugos, audiovizualinės paklausos paslaugos. Aš suprantu, kad dėl šio aspekto, dėl šio etapo kyla daug klausimų, nes privatus transliuotojai dažniau teikia pramoginės paslaugas, o visuomeniai transliuotojai nuo to atsilieka ir galbūt dėl to jie turėtų gauti kažkokią kompensaciją, bet man atrodo, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad konkurencija būtų sąžininga ir kad valstybės narės visuomeniam transliuotojams suteiktų visas galimybės sąžiningai konkuruoti su privačiais uh, E, transliuotojais, taip pat susidoroti su kylančiais skaitmeninės technologijos iššūkiais. Ir galiausiai pasakysiu dar vieną dalyką. Visuomeniai transliuotojai neturi nukentėti nuo konkurencijos su privačiais kanalais. Svarbu, kad visos valstybės narės imtųsi visų svarbių būtinų priemonių padėti visuomeniam transliuotojam. Ir dar vienas dalykas, nereikėtų uh, kad nukentėtų visuomeninių transliuotojų misija ir reikia padėti jiems susidoroti su kylančiais skaitmeninių technologijų iššūkiais. Ačiū. Ευχαριστώ κύριε Ολιβιέ Ζαπιού. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι το... Ačiū, ponai Olivija Sapiu. Aš norėčiau tik pastebėti, kad viešojo, viešųjų transliuotojų turinys turėtų būti objektivus, jis turėtų atlikti šviečiamąją funkciją, jis atitikti turėtų labiau visuomenės poreikiams. Aš e, manau, kad dažnai matome, kad komercinės žiniasklaidos priemonės e, nustato visuomenės arba jaunimo įpročius. Ir, ir iš tikrųjų e, viešas transliuotojas patiria irgi tam tikrą įtaką, nes iš tikrųjų mes nesame uždara, išdori, izoliuoti nuo to. Taigi, kas prisims tą atsakomybę už šviečiamąją funkciją ir, visu, ir visuomenės informavimo funkciją. Tačiau reikia išsiaiškinti klausimą, kaipgi finansavimas turėtų būti užtikrinamas viešiesiams transluotojams. Jeigu reikia valstybinio finansavimo, į tai reikia taip pat atsižvelgti, nes aš manau, kad privačių e, tra, transliuotojų finansavimas dažniausiai gaunamas iš reklamos įplaukų ir jeigu, pavyzdžiui, reklamos nebėra arba sumažėja, tada reikia pagalvoti apie tai, e, kaip galima taikyti ir e, valstybinį finansavimą, kad būtų taikomas naujosios technologijos. E, tai reiškia, kad mes dabar periname į privačių transliuotojų sritį, paliekame visuomeninių transliuotojų sritį, periname prie Roso Bigamo, jisai yra E, komersinės televizijos Europoje asociacijos generalinis direktorius. Pone Bigimai, 10 e, minučių jums tikima žodis. Aš e, manau, kad jūs tikriausiai įsivaizduojate, kad laikas pinigai ir tikriausiai kalbėsite 10 minučių. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komiteto nariai, labai ačiū, kad mane pakvietėte šiandien ir aš kalbu vardu bendrovių, kurių matote. Uh, čia logotipus, e, aš atstovauju asociacijai ACT ir e, noriu pasakyti, kad yra ir kitų suinteresuotų žmonių. Ir e, radio ir interneto organizacijas. Reikia galvoti apie mūsų ryšį kaip privačių veikėjų su visuomeniniais transliuotojais. Dažnai e, mokslininkai ir kiti mus kritikuoja dėl to, kad e, nepakankamai vertės privati televizija, pavyzdžiui, išplėtoja. Bet reikia pasižiūrėti į turinį ir e, iš tikrųjų reikia pagalvoti apie žiniasklaidos pluralizmą, kurį mes nešame labai daug būtent privatus sektorius pradeda teikti naujas paslaugas, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Turkijoje ir praeitą savaitę Portugalijoje. Kalbu apie e, žinias, pavyzdžiui, teikia žinių kanalą transliuojantį visą parą. E, jeigu lėčiau kalbėsiu, tai e, teks man kalbėti 11 minučių, sako kalbėtojas. E, visuomeninių ir privačių operatorių koegzistavimas visuomet bus šiek tiek įtemptas, kadangi egzistuoja struktūriniai tam tikri dalykai, dvi, tam tikras dviejopas elgesys. Reikia dar pasakyti, kalbant apie turinį, kad geras programavimas yra brangus. Ir čia vis tik tais valstyklės krypsta į privatų sektorių. Pateiksiu jums šeštųjų metų duomenys. Ir čia matote e, finansavimą, kuris skirtas e, privačioms bendrovėms 2006 metų duomenys yra tokie, bet iš mūsų perspektyvos devintųjų metų duomenys bus visai kitokie. Mes galvojame, kad e, Vokietijoje visuomenėms transliuotojams virš 8 milijonų bus skirta šiais metais, o privatiems transliuotojams finansavimas jų pajamos sumažėjo 5 procentais praeitą mėnesį. Aš neprašau kažkokios užuojautos ar e, neprašau paremti mūsų sektoriaus, bet reikia galvoti apie ekonominę situaciją ir vargu ar visuomeniai transliuotojai dabar gali e, gy, teikti, kad komerciniai e, transliuotojai bando monopolizuoti skaitmenės žiniasklaidos pasaulį. Taip vienas atstovas visuomenės televizijos kalbėjo čia sausio 8 dieną. Mes turime galvoti apie mūsų koegzistavimą bendrą. Ir dabar šiek tiek daugiau optimizmo. Reikėtų pasiūlyti keletą sąlygų, kurios galėtų racionalizuoti konkurenciją mūsų tarpusavio. Pirmasis dalykas būtų susitarti dėl atitinkamo vaidmens ES ir valstybių narių šioje srityje. Ši tema, atrodo, užsitėsi jos svarstymas kur kas ilgiau negu reikėtų man atrodo, kad valstybės narės turėtų e, nustatyti, kas yra visuomenės transliuotojas, kokia jo yra kompetencija ir sritis. Ir turbūt visi čia esantis e, salė sutinka su tuo. Bet Europos Sąjunga pagal sutartį turi užtikrinti, kad valstybės pagalbos taisyklių būtų laikomasi. Ir čia reikia laikytis e, sutarties nuostatų. Valstybės narės turi reikalauti, kad būtų atitinkamos programos specialios kūriamos ir kad būtų išorės e, priežios institucija tam tikra įdėkta. Mes iš savo patirties žinome, kad dvigubas finansavimas visuomeniam transliuotojui, pavyzdžiui, iš reklamos ir iš valstybės, yra pats blogiausias dalykas ne tik mums, komerciniams operatoriams, bet ir žiūrovams bei tiems patiems visuomenėms transliuotojams. E, valstybėse narėse taikoma įvairi sistema, Prancūzija ir, kaip jau girdėjome, ir Čekija e, pereina nuo mišraus e, modelio ir keičia finansavimo sistemą. Mes taip pat sveikiname tuo, kad e, pasiektas tam tikras konsensus. E, e generalinėme direktorate, kuris užsima informavimo visuomės, visuomės informavimo reikalais. Reikia gerbti subsidiarumo principą, bet jeigu atidžiai perskaitysime ponios krios pasiūlytą tekstą, tai pamatysime, kad ten labai daug kalbama apie subsidiarumą. Aš e, dabar neskaičiuosiu visko, bet iš tikrųjų gal 40 kartų net apie tai kalbama e, dokumente, kuriame yra 160 pastraipų. Reikia klausti, ar visuomeniniai transliuotojai, bent jau tie, kurie dėl subsidiarumo priešinasi poniai Krius, iš tikrųjų bando apsaugoti nacionalinės prerogatyvas, ar iš tikrųjų prieštarauja e, principus dėl to, kaip kad siūlo generalinis direktoratas, mano minėtas, e, prižiūrėti jų darbo principus. Reikia galvoti apie subsidiarumą praktikoje, e, konkurencijos generalinio direktorato kom, kompetencija tai yra. Ir Jeigu ponios Krios tekstas bus pasiūlytas, e, tai gal ir nebus tai blogai, nes kitų atveju gali iškilti kur kas daugiau problemų. Taip pat reikia galvoti apie ne apie monopoliją, o apie konkurenciją. 8 sausio vienas flamandų Flandrijos visuomenės e, transliuotojas kalbėjo apie konkuravimą su privačiu sektoriumi, bet dažnai pasitelkiamas mono, monopolio principas. Mes e, matome tokį požiūrį, kalbėdami apie sporto varžybų transliavimo teisės, tai nėra išskirtinai visuomenės paslaugos dalykas. Ir kyla klausimas, ar galima naudoti mokesčių mokėtojų pinigus įsigyti tokias varžybų transliavimo teisės. Man atrodo, kad mes turėtume kalbėti daugiau apie skaidrius, objektyvius duomenis, o ne pasitelkti abstrakčius argumentus. Pone pirmininkė, aš suvokiu, kad kai kurie klausimai labiau galbūt susiję su ekonomikos komiteto e, darbo sritimi, o ne kultūros. E, Bet dėl kultūros galiu pasakyti, kad jūs dažnai bendraujate su ponia Reding ir e, kad taryboje buvo labai daug dirbama tam, kad būtų gauta lėšų media programai finansuoti, media mundus programai. Bet viešųjų pinigų uh, E, didelė dalis, kuri ateina iš mokesčių mokėtojų, išleidžiame Hollywoode nusipirkti filmų transliavimo teisės. 84 procentai e, lėšų skirtų filmams įsigyti buvo skirta e, JAV produkciją įsigyti, taip sakė vienos televizijos atstovai. Taigi reikėtų galvoti apie mediją programą, apie finansavimą iš ES biudžeto, bet atrodo, kad didelė dalis tų pinigų iškeliauja kur kas e, toliau. Aišku, visuomeniai transliuotojai turi teisę rodyti įvairius filmus. E, toliau. TV F ir kitos priemonės, nežinau, ar visos jos yra labai naudingos, bet ES teisės aktai numato tam tikrus dalykus ir e, reikia pasakyti, pagal komisijos e, atitinkamą komunikatą 66 procentai e, visų įsigymų yra Europos turinys. Aš nenoriu, kad mes kalbėtume apie kvotas dabar visą laiką, bet reikia galvoti, kad mes netaptume patys savo priešais. Visuomeniai transliuotojai daug kalba apie e, įtraukiantį programavimą. Tai yra visai geras dalykas. Reikia užtikrinti, kad e, būtų skiriamos lėšos tokiam išskirtiniam turiniui. Bet mes iš savo patirties matome, kad labai tas išskirtinumas ar išskirtinės programos nelabai jau yra dažnai rodomas arba, pavyzdžiui, rodomas labai vėlai vakare, labai anksti dieną ir jų vertė yra 20-23 milijardai eurų. Jau dažnai kalbama, daug buvo kalbama apie tai su visuomenės transliuotojais, gali būti, kad po kelių metų vėl apie tai kalbėsime ir vargu ar ką pasieksime. Europoje nemažai e, sukūriama programų yra gerų pavyzdžių, blogų pavyzdžių. Ir žmonės, kurie gali išanalizuoti, ar mokesčių mokėtojų pinigai panaudojami teisingai, yra nacionaliniai reglamentuotojai, ES galėtų pavaidinti e, papildomą paremiamą į vaidmenį ir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 teikti, kad nesažininga konkurencija bent jau audiovizualinių paslaugų sektoriuje neegzistuoja, bent jau pagal klasikinį apibrėžimą. Todėl, kad yra skiriama valstybės parama. Ir aš suprantu, visuomenė dažniau žiūri privačią televiziją nei visuomeninę. Tad iš esmės konkurencija yra sąžininga ir konkuruojama dėl turinio, o ne dėl finansavimo. Kaip jūs jau irgi sakėte, mes labai domės turinio klausimų, nepaisant to, kiek valstybės paramos gaunama. Ir vienas iš trūkumų yra tas, kad Visuomeninio transliuotojų žiūrovų skaičius visuomet yra mažesnis nei privačių transliuotojų, nepaisant to paramos kiekio, kurį jie gauna. Aš aišku nesakau, kad visuomeniniai transliuotojai turėtų rodyti tik tai nacionalinės geografinės, pavyzdžiui, istorinės programas. Ne, jie turi rodyti ir kitokį turinį, kuris atitiktų modernios visuomenės poreikius. Tad konkurencija yra tikrai didžiulis iššūkis valstybinėm televizijom, visuomeniniam transliuotojam. Ir iš esmės tas varžybų, sporto varžybų transl... teisių klausimas taip pat keliamas vis dažniau ir matome, kad yra tam tikri susitarimai tarp valstybinių transliuotojų ir e, sporto asociacijų. Tad teisės transliuoti didžiulius svarbius sporto renginius, tokius kaip olimpiada pavyzdžiui, iš esmės sudaro tokį iškreiptą vaizdą. Nematome tikros padėties. Na, o dabar norėčiau pradėti diskusijas ponė Hanikot ir paskui Janį. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų svečiams ir sureaguoti į tai, ką jūs ką tik pasakėt. Man kyla klausimas, ar nereikėtų kalbėti apie įvairesnius dalykus. Negalime kalbėti vien apie žiūrovų skaičių. Turime atsižvelgti ir į auditorijos į žiūrovų poreikius, nes tikrai dažnai reikia švietimo žiūrovams. Mes sakome, kad mums būtini valst... visuomeniniai transliuotojai, kad jie transliuotų kokybiškas paslaugas, kokybišką turinį, tačiau kokybišką turinį lygiai taip pat gali transliuoti ir privatus transliuotojai. Juk galiausiai žiūrovai tikrai nesakys, kad jie vieną ar kitą kanalą žiūri remdamiesi tuo, ar jis yra privatus ar visuomenis. Tikrai ne. Jiems svarbiausia yra turinys. Jiems reikia kokybiškų informatyvių programų. Taip pat jie nori gauti e, prieigą vienodą prieigą visoje ES prie kokybiškų paslaugų, kokybiškų programų. labai lengva ES įsigyti televizijos kanalą, tačiau daug sunkiau yra transliuoti geras programas. Visuomeniai transliuotojai turi vykdyti savo kaip visuomenio transliuotojo misiją. Viena iš misijos dalių yra archyvo misija, tačiau tuo pat metu visuomeniai transliuotojai turi išlaikyti savo nepriklausomumą, jie turi teikti nešališką ir išsame informaciją būtent šiuo klausimu galėtumėm daug ką pasakyti. Ir labai dažnai visuomeniniai transliuotojai pateikia daug įvairios informacijos. Ir aš čia kalbu ne tik apie finansavimą, kurį jie gauna, ne dėl to jie teikia tokią informaciją. Kalbant konkrečiau apie finansavimą. Gal reikėtų daugiau dėmesio skirti apmąstymams ar nevertėtų investuoti į konkrečius produktus, projektus. Nesenai kalbėjome apie tai, kad bus investuojama į e, filmų kūrimą, pavyzdžiui. Bet reikėtų nepamiršti ir tam tikrų e, produktų E, kurie turi gerą kultūrinį turinį. Ir ne visuomet yra gaminami ir kuriami kokybiški kultūriniai produktai, kurie atspindėtų ES kultūrų įvairovę. Visai nesenai minėjome dialogo tarp kultūrų metus. Ir jeigu mes norime, kad tas aspektas nebūtų pamirštas, turime jį atspindėti televizijoje, tačiau tai turi būti daroma per kokybiškus televizijos produktus ir projektus ir nesvarbu, ar privatus ar visuomeniai transliuotojai e, rodys tokius kokybiškus produktus. Toliau, dėl reglamentavimo ir kontrolės. Tikrai labai sunku įdėkti gerą sistemą. Jeigu Europa nori, kad jos nuomonė būtų įsiklausoma ir jeigu norime, kad televizijos paslaugos netaptų vien nacionalinėmis paslaugomis arba valstybių narių atsakomybė, turime teikti daugiau informacijos apie Europą. Ir taip pat dėl šio aspektų norėčiau užduoti klausimą. nacionaliniai visuomeniai transliuotojai, ar jie privalo siūsti tą europinę žinę, europinę informaciją. Aš dažniausiai matau uh, vokiškas žinias per Vokietijos kanalus, prancūziškas žinias per Prancūzijos kanalus, BBC pateikia daugiausiai informacijos iš Junktinės karalystės ir tik tai nuotrupas matome iš užsienio. Lieka tik tai Euronews, tačiau ši programa transliuojama ne visur. Taip pat yra Arte kanalas, kurį galima žiūrėti tik tai dviem kalbomis, tad iš esmės pasirinkimas labai ribotas. Ir galbūt reikėtų apie tai daugiau pakalbėti ir pakalbėti apie galimus pokyčius. Dėkoju poniai Hanikut. Dabar žodis poniai Jeronimi. Prieš tai dar norėčiau šitą pasakyti. Norėčiau pasinaudoti savo padėtimi kaip pirmininkė ir pasinaudoti tuo, kad į šį klausimą susirinko daug įdomių žmonių. Norėčiau šiek tiek pakeisti klausimų formatą ir galbūt dabar galėtumėm išklausyti trijų kitų mūsų svečių o paskui klausimus uždavinėti bendrai visiems, kurie pasisakė. Tokiu būdu mes tikrai parodytumėm didesnį svetingumą mūsų ekspertams. Tad suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Jeigu jūs neprieštaraujate. Aš dabar jums, uh, jums padinant norėčiau perėti prie Marijos Rörbyrön. Ji yra e, Teisės departamento vadovė iš Danijos transliuotojo korporacijos. Jums sutikime 10 minučių, kaip ir kitiems kalbėtojams. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, dėkoju komitetui, kad mane pakvietėt, man tai didelė garbė. Visų pirma, keletas žodžių apie visuomeninį transliuotoją kanalą, kurį aš atstovauju, DR, buvo įsteigta 1925-aisiais ir beveik 100 procentų šis kanalas yra e, finansuojamas iš abonentų. E, rinkos dalis yra 70 procentų. E, ir e, greitų laikų pradėsime transliuoti šešis skaitmeninius kanalus ir rinkos dalis sudarys 30 procentų. Turime taip pat internetinį tinklalapį, e, dar vieną radijų, taip pat orkestrą ir kelis chorus. TV2 buvo įkurta 1988 Danijoje, jam priklauso penki televizijos kanalai, rinkos dalis yra apie 40 procentų. Anksčiau TV2 buvo mišriai finansuojamas iš abonementų ir reklamos šiandien tik iš reklamos kalbant apie TV2. Manome, kad ir toliau labai svarbu koncentruotis tai, kaip apibrėžiamas visuomeninis transliuotojas ir kas turi tą apibrėžti nustatyti. Jei pažiūrėsite į teisinį pagrindą, tai tas pagrindas yra labai aiškus, tvirtas, nusistovėjęs per daug metų. Pirmą kartą tai buvo numatyta prieš 50 metų bendrijos sutartyje, vėliau Amsterdamo protokole prieš 10 metų ir galiausiai tai buvo apibriešta ir teismo sprendime dėl televizijos, tai vyko praeitų metų spalio mėnesį. Tai yra labai svarbu, todėl kad tai buvo pirmas kartas, kai pirmos instancijos teismas turėjo išaiškinti, koks teisinis pagrindas ir kokie apibrieštis turi būti taikoma visuomeniam transliuotojui. Tad koksgi yra tas teisinio pagrindo apibrėžimas? Jis yra labai aiškus. Visuomenis transliuotojas turi mm, atitikti kiekvienos visuomenės demokratinius, visuomen, visuomeninius, socialinius, kultūrinius interesus ir poreikius. Tai taip pat turi būti e, transliuotojas užtikrins nepriklausomą turinį ir tai turi tapti forumų viešom diskusijom. Teismo sprendime taip pat yra aiškiai pasakyta, kad E, visuomeninis transliuotojas ir jo apibrieštis nėra jokių būdų susijęs su technologinė platforma, technologiniais aspektais. Ir taip pat yra pabrėžiama, kad viskas turi būti grindžiama subsidiarumo principu, o tai reiškia, kad valstybės narės turi apibrėžti, koks, kokios yra tos visuomenio transliuotojo paslaugos. Na, mums labai aišku, kad teismas savo sprendime naudoja tam tikras frazes, tam tikrus žodžius, kurie aiškiai parodo, kad valstybių narių kompetencija turėtų būti apibriežti, kas yra visuomenis transliuotojas, kokios yra jo funkcijos ir paslaugos. Šis sprendimas taip pat labai svarbus dar ir tuo, kad jis kon pabrėžia, kad finansavimas visiškai neįtakoja visuomenio transliuotojo apibrėžimo. Dar svarbiau yra pasakyta, kad komercinių operatorių veikla yra nesvarbi, ji nėra būtinas kriterijus apibrėžiant visuomeninį transliuotoją. Taip pat e, labai svarbu, kad komisija gali tikrinti, ar nėra esminių klaidų. Anksčiau Danija savo įstatymuose buvo apibrėžusi TV2 mandatą. Kaip kad matote šioje skaidrėje, mandatas buvo per televiziją, internetą, radiją ir kitas priemonės teikti įvairią informaciją, paslaugas, programas, pavyzdžiui, žinias, bendrą informaciją, švietimą, pramogas ir pagrindinis tikslas buvo teikti kokybiškas įvairias paslaugas ir informaciją. Dėl TVD priimtame teismo sprendime labai aišku yra, kad tai yra konkretus sprendimas ir konkrečios funkcijos pagal numatytą teisinį pagrindą. Jei pažiūrėsite į komisijos komunikato projektą, pamatysite, kad jame yra numatyta detali procedūra, pagal kurią būtų apibrėžiamas visuomenis transliuotojas, jo veiklos sritis, jo kompetencija, uh, Taip pat ten yra kalbama ir apie naujas paslaugas, tokių paslaugų įvedimo galimybę. Mums atrodo, kad tai neatitinka teismo sprendimo priimto dėl TV2, nes dėl tokių dalykų viską spręsti turi valstybės narės, tai yra jų kompetencija. Mums taip pat aišku, kad komunikato projekte bandoma įvesti ir kitus dalykus, tokius kaip finansavimas, kompensavimas ir taip toliau, ir kad tie dalykai yra labai svarbus kriterijai, bet tai vėlgi mūsų nuomonė netitinka teismo sprendimo dėl TVD. Pats svarbiausias dalykas šios dienos diskusijai yra trečias elementas, kurį matote skaidrės apačioje. Komunikato projekte kalbama apie ex ante įvertinimo įvedimą. Tai reiškia, kad vertinimas turi būti vykdomas Europos lygiu, tai turi būti rinkos poveikio įvertinimas, tai yra visuomeninių transliuotojų poveikio rinkai įvertinimas. Ir e, reikia žiūrėti, kaip tai susiję su komerciniais transliuotojais, su komerciniais pasiūlymais ir ar nėra išnaudojimo komercinių pagrindų. Akivaizdu, kad ši nuostata neatitinka teismo sprendimo dėl TV2. Taip pat Jei toks reikalavimas bus įvestas europiniu lygiu, tai reikš, kad iš valstybių narių bus atimama gale apibriežti visuomeninių transliuotojų funkcijas ir kompetenciją. Mūsų daroma išvada yra tokia. Komisija neturi įgaliojimų apriboti valstybių narių kompetenciją dėl visuomenių transliuotojų ir komisija negali savo komunikate įvesti tokių naujų elementų dėl komercinių, pavyzdžiui, operatorių arba visuomeninių operatorių. Taip pat komisija neturi įgaliojimų ir įvesti naujus procedūrinius e, apribojimus arba procedūrinės prievalės. Itin svarbu yra tai, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo bei nacionalinės įvairovės principo. Tuo pat metu noriu aiškiai pasakyti, kad mes jokių būdų nepasakome prieš reglamentavimą. Juk reglamentavimas labai svarbus, ypač kai yra renkami tam tikri mokesčiai žiūrovų, taip pat kai visuomeniam transliuotojui keliamos tam tikros užduotis, kurias jis turi įvykdyti. Tai ypatingai svarbu mažom šalim, nes būtent nacionaliniai teisės aktų leidėjai turi atsižvelgti į rinkos specifiką, į kalbinę specifiką, į visuomenės poreikius. Danijoje jau dabar yra taikomas vertės testavimas, tai yra daroma nuo sausio pirmos, bet e, iš esmės tai daroma dėl to, kad mūsų šalis maža, rinka maža ir mūsų kalba taip pat kalba nelabai daug žmonių. Visuomeniniam transliuotojam taip pat labai svarbu dar ir tai, kad jų kompetencija nebūtų apibrėžima pagal tai, kokio dydžio rinką jie užima. Taip pat labai svarbu, e, kad naujas dokumentas, nauji reikalavimai būtų rengiami nepriklausomai nuo technologijų, kad kalba, kuri pasirenkama, būtų neutrali technologijų požiūrių Mums taip pat labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama ir į tai, kokią teigiamą įtaką rinkai daro visuomeniai transliuotojai. Manome, kad tokie transliuotojai gali e, kelti bendrą programų ir paslaugų kokybę ir labai dažnai jie būtent yra inicijatoriai naujų technologijų panaudojimo. Ir tai aišku sudaro geras sąlygas panaudoti naujas technologijas ir privačiam sektoriui, komerciniam sektoriui ir, aišku, labai svarbu sudaryti palankias sąlygas, kad į transliavimą ateitų ir privačios įmonės. Ačiū. Ačiū. Tai buvo iš tiesų naujas ligmuo, kalbant apie visuomenį transliuotojo uždėtį ir apie jo finansavimą. Aš manau, kad valstybės arba valstybė narių vaidmuo yra tas, kad kartu su komisija būtų nustatomos bendros direktyvos dėl valstybinio finansavimo. Todėl mes turėtume užduoti klausimą, kiekgi visuomenis transliuotojas gali panaudoti tas lėšas, kurias jas e, gauna iš, iš e, mokesčių arba iš e, teisų panaudojimo. Todėl skaidrumas iš tikrųjų čia atlieka svarbu vaidmenį, kad e, būtent visuomenės transliuotojas ir visuomenės paslaugos būtų teikiamos tinkamai. Dabar aš norėčiau pasveikinti poną Aleksandrą Varabecę. Jis yra ORF generalinis direktorius. Dešimt minučių jums. Pone pirmininkė, gerimas ponės ir ponai, ačiū Jums, kad pakvietėte mane čia, kad galėčiau perskaityti trumpą pranešimą. ORF yra E, Australijos nacionalinis transliuotojas, dvi e, televizijos programos, e, yra devynios regioninės programos, radio programos transliuojamos ir taip pat internetinė, internetinės paslaugos. Mes iš tikrųjų mes susidurėme su specifinė situacija televizijoje, nes mes turime tik tai 8 milijonus gyventojų Austrijoje ir dėl skaitmenizavimo. Uh, E, mes tapome tarsi ir Vokietijos rinkos dalimi. Iš, iš tikrųjų, e, mes e, galime priimti Vokietijos televizijų programas, nes ta pati kalba kalbama ir Austrijoje. Ir visuomet transliuotojai turi tas pačias teisės Austrijoje kaip ir ORF. Tai, tai vadinasi, mes galime konkuruoti. Tai yra labai svarbi nuoroda mūsų diskusijoje, kad reglamentavimas taikomas visuomenėm transliuotojom būtų kiek įmanoma griežčiau reglamentuojami nacionalinių įstatymų leidėjų, nes iš tikrųjų yra didžiuliai skirtumai tarp įvairių e, transliavimo rinkų Europoje ir mažesnės e, valstybės turi visai kitokias sąlygas negu didžiosios valstybės arba tokias valstybės kaip Austrija, kur iš tikrųjų rinka yra nedidelė. Todėl e, turėtų būti laikomasi susidėrimo principo ir aš norėčiau paremti šį principą. Antras dalykas, e, taigi mes, e, o tai yra labai svarbu mažoje rinkoje, atliekame labai svarbu vaidmenį Austrijos filmų kūryboje. 90 procentų Austrijų meninių filmų arba programų pagamina ORF arba bendradarbiaudama su visuomeniais Vokietijos transliuotojus. Vadinasi, be ORF iš tikrųjų nebūtų jokio veikiančio, e, tiksliau, jokios veikiančios Austrijos e, filmų pramonės, todėl mes čia prisijėmėme ypatingą atsakomybę už tai. Aišku, kaip jau daug kartų buvo pasakyta, Europos e, visuomeniniai transliuotojai iš tikrųjų yra Europos kultūros vertybė. Ir iš tikrųjų tai pagrista tuo, kad e, ši užduotis jau yra suformuluota. Ne, mes turime transliuoti ne nišinės programas, nedidelėms tikslinėms grupėms, tačiau mes turime prisimti užduotį transliuoti informaciją ir laidas e, visai publikai. Ir žinoma, tačiau pagrindinė mūsų užduotis yra kultūra ir visuomenės visuomenė, visuomenė naudinga informacija. Tačiau mes turėtume transliuoti, pavyzdžiui, ir pramoginės programas arba sporto renginius. Kitas dalykas yra, mums reikia, kaip visuomenė, transliuotojai turėti plačią programą, nes tik tai tada mes galėsime įvykdyti savo užduotį skleisti informaciją. Mums reikia galimybės dalyvauti e, skaitmeninėje ateityje E, Austrijoje beveik e, ne, ne, nebeegzistuoja analoginė televizija. Mes iš esmės jau esame e, skaitmenizuoti, e, rinka dabar suskirstyta fragmentais ir mes turime galimybę dabar e, galime taikyti specialias laidas televizijoje, e, tam tikras nišas, užimti, taip pat reaguoti į visuomenės poreikius ir įtraukti šias būtinas laidas į mūsų pagrindinės laidas. Mes e, iš tikrųjų e, laikomės įsipareigojimo skleisti informaciją visoms tiksl, e, tiksl, tikslinėms grupėms, mes norėtume ypač transliuoti programas e, jaunesniems žmonėms, tai būtent tam skirtos yra internetinės platformos, naujos platformos, kurios atsiranda, kad ten būtų teikiama jiems informacija. Čia iš tikrųjų dabar pasikeičia truputį konkurencinė situacija. Per pastarosius dešimt metų E, diskusija e, vyksta tarp ICD ir e, visuomeninių transliuotojų. Šis klausimas buvo diskusijos pagrindas. Dabar mes susidurime su nauja konkurencija, ypač iš žiniasklaidos skrities, tai yra išspausdintinės žiniasklaidos srities. Ir, pavyzdžiui, laikraščių sritis susiduria su dideliu spaudimu keistis, todėl jie ir pradeda skverbtis į skaitminę erdvę. Aš manau, kad iš tikrųjų tai būtų Europos institucijų e, užduotis pamatyti, kad tai nėra tikroji konkurencija, kad e, tikroji konkurencija vyktų e, tam tikrose paslaugose, kurios nėra, pavyzdžiui, nepriklauso žiniasklaidos sričiai, pavyzdžiui, Google, e, Facebook arba telekomo sritis, tai nėra žiniasklaidos sritis. Iš tikrųjų, e, dabar mes turėtume apsvarstyti, vykdami bet kokią reguliacinę veiklą, kaip dviguboje mūsų sistemoje privati visuomeninė televizija, kaip mes galėtume sukurti pusiausvėrą tarp visuomeninių transliuotojų ir privačių transliuotojų, kad mes galėtume apginti visuomenės interesus, sukurti tokias nuostatas, kad iš tikrųjų veikėjai, kurie neturi nieko bendro su žiniasklaida, būtų atpažįstami ir būtų reglamentuojami. Kad mes galėtume iš tikrųjų įnešti savo indėlį į e, laidų gamybą kuri, e, e, kurios yra transliuojamas Europoje. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, e, didelis procentas laidų yra kuriama televizijų arba transliuotojų, kurie yra ne iš Europos. Tai ir tai reikėtų atsižvelgti. Ačiū. Ačiū, panė Prabici. Jūsų minėta tema tai yra konkurencijos tema kuri e, e, susidarė, kuri atsirado dėl e, naujos situacijos, tai dėl skaitmenizavimo, tai iš tikrųjų nauja konkurencijos forma. Todėl privatus ir visuomeniai transliuotojai taip pat turėtų, tiksliau, ir dalyvauja šitoje konkurencijoje. Dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų paskutiniam kalbėtojui, ponui Paskaliui Albrecht Kirchinkeriui. Aš jau man sunku ištarti jūsų pavardę. Čia iš tikrųjų reikėtų galbūt e, netgi parašyti simboliais jūsų pavardę, kad aš žinočiau, kaip ištarti. Ja, jūs esate CDF Europos biuro vadovas. Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, kalbėsiu e, vokiškai. Taip, jūs teisė, aš esu CDF atstovas, tai yra antroji Vokietijos televizija, visuomeninis transliuotojas ir mes e, su ARD, mes esame vieni iš didžiausių visuomeninių transliuotojų Vokietijoje. Pone komisarė Reding pasakė prieš kelias savaitės viename interviu, kaip jie e, kaip jie žiūrėtų televiziją 2020 metais. Aš pacituosiu. Aš iš tikrųjų norėčiau būti savo programų direktorė. Aš norėčiau matyti tas programas, kurios man įdomiausios ir kada pageidausiu. Taip, iš tikrųjų, komisarė beveik patakė kaip iš tų jakė. Čia būtent e, ko siekia dabar visuomeninis transliuotojas Europoje. ES valstybės narės ir kitos šalis e, labai svarbioje rezoliucijoje, 2008 metais ji buvo priimta, pareiškė e, nuomonę apie visuomeninius transliuotojus skaitmenizuotame amžiuje Iš tikrųjų, e, jie pareiškia, kad tai yra daugiau negu vien tik klasikinė televizija. Aš e, e, džiaugiuosi, kad kultūros komitetas mums suteikė šiandien progą dalyvauti diskusijoje dėl, e, dėl e, komunikato peržiūros. Mes iš tikrųjų galime šią diskusiją iškelti į platesnį lygmenį. Mes e, e, taip pat dalyvavome rengiant žiniasklaidos priemonių e, direktyvą. Iš tikrųjų, ši direktyva padėjo pamatinį akmenį tam, kad e, žiniasklaidos reguliavimas Europoje ateityje būtų orientuojama į turinį, į nuomonės formavimą, nepriklausomai nuo to, kaip yra transliuojamas ši, e, šis laidos ir informacija. 2001 metų direktyva, tai yra, atsiprašau, komunikatas Tai šis komunikatas iš tikrųjų mums e, visiškai puikiai tinka ir dėl šių priežasčių. Būtent e, šis komunikatas pasižymi būtinu lankstumu, kuris e, yra reikalingas, kad būtų galima reaguoti į naujausius rinkos po, pokyčius. Ir jame atsižvelgiama į tris aspektus arba iškelia klausimus dėl jų. Tai, tai būtent koks pobūdis yra televizijos, tai yra, tai yra koks visuomenio transliuotojo už, užduotis, siekis ir taip pat finansavimas bei transliavimas. Kodėl ši, apskritai turėtų būti persvarsamas šis 2001 metų komunikatas? Iš tikrųjų buvo paminėti du argumentai, dėl kurių tai turėtų būti būtina. Pirmiausia, tai e, technologinė plėtra. Antra, e, teigiama, kad e, kad visuomeniai transliuotojai e, vis dėlto iškraipo rinką kai kuriuose naujose srityse. Aš norėčiau šiuos e, du punktus aptarti trumpai su jumis ir pažvelgti, ar iš tikrųjų šitie rūpešiai, šis nerimas yra pagristas. Mes manome, kad e, tai iš tikrųjų yra perdėtas nerimas. Kalbant apie konkurencijos iškraipimus, kurios daro visuomeninis transliuotojas naujose rinkose, Iš tikrųjų, tai, tai, tai čia mes e, svarsome tik tai atskirų rinkų kategorijomis, o ne bendromis, bendrosios rinkos savokomis. Dabar pažvelkime į e, istoriją, kasgi yra transliavimas. Tai yra 1920 metų transliacija. Ilgus dešimtmečius transliacija buvo vykdoma tik tai garsu, tai yra per radiją. E, po 30-40 metų atsirado ir vaizdas. Tada atsirado spalva atsirado ir 80-metį e, teletekstas. Taip pat atsirado internetinė televizija, taip pat e, televizija pagal e, pageidavimą. Čia mediatekos įvairios buvo sukurtos. Taip atrodo dabar transliacija. Čia tada iškyla klausimas iš tiesų, kas yra nauja dabartinėje plėtroje. Nes kas, kasgi buvo iš tikrųjų transliacija? Tai iš tikrųjų E, viskas vyko pagal evoliuciją, e, e, pagal neutralią technologiją ir nuosekliai. Iš tikrųjų, kas mums didžiausias iššūkis yra visuomenėm ir privačiam transliuotojui, tai yra su, tarsi susilieja įvairios platformos ir kokią naudą iš to gauna vartotojas. Nes vartotojas kaip, kaip žiūri televiziją, kaip jis naudojasi audiovizualinėmis paslaugomis, e, ar jisai žiūri tai nuosekliai, ar kartu. Ir e, čia dabar e, matoma skirtis tarp linijinės ir nelinijinės televizijos. Iššūkiai, su kuriais susitaria transliacija, aš norėčiau jums iliustruoti skaidrėmis. Daugiausiai paplitas yra elektroninės žiniasklaidos priemonės, bet, kok, bet kokiu atveju e, Vokietijoje e, nuo paskutinio e, pasaulio futbolo čempionato yra tam tikras pokytis ir matote, kaip skaitmenizavimas vyksta ir toliau. Televizija, žinoma, yra pagrindinis informacijos teikėjas, tačiau internetas jį veisi. Mes matome, kad beveik šimtas procentų nuo 14 mečių iki 19 metų žmonių e, e, stebi, žiūri informaciją internete. O televizija pasilieka vyresnių žmonių dispozicijoje ir įskaitant ir 60 mečius. 2008 metais bent jau Vokietijos rinkoje pirmą kartą e, nuo 14 iki 19 metų žmonės iš tikrųjų naršydavo internete jau daug dažniau negu prieš tai. Nors nors e, tekstinė informacija ir socialiniai tinklai vis e, didesnį vaidmenį atlieka. Mes matome kitame skaidrėje, kad video portalai ir e, e, vaizdo informacija atlieka vis svarbesnį vaidmenį, naudojant internetinę informaciją ir tai daro didelį poveikį vartotojų elgsenai. E, Kągi tai reiškia tai visuomeniniam transliuotojui? Vadinasi, visuomeniniai transliuotojai turėtų iš tikrųjų nustatyti e, savo programas taip, kad jie būtų matomi, jie turi atsižvelgti į vartotojų įpročius. Vadinasi, mes turime sukurti tokias programas, kad e, be pagrindinio kanalo būtų ir kiti kanalai, kad e, žmonės e, galėtų gauti informaciją ten, kur jie dabar šiuo metu yra. Ir žinoma, mes kūrime kurti sąsajas su internetinėmis paslaugomis. Svarbiausias dalykas, ką mes atlikome pastarojų metų, tai yra sukūrėme mediateką, kad, kad galėtume kurti televiziją pagal pageidavimą. Kaip matote, čia iš tikrųjų mes teikime daug informacijos. Čia, e, E, čia palyginti su RTL, tačiau kai matote, pagal vartojimą e, meninė produkcija atlieka didelį vaidmenį, tačiau mums tai atrodo, kad tai yra labai neblogas dalykas, nes šioje mediatekoje mes teikiame tik tai savo pagamintas e, laidas. Aš norėčiau dar pateikti pavyzdį, kaip mes įvairias žiniasklaidos priemonėse galime, galime taikyti įvairias priemonės, kad E, jie galėtų naudotis e, daug visuomenės e, dalių. Mes, mes iki 1980 metų pateikėme dokumentinius filmus, dokumentinę medžiagą apie Vokietijos istoriją. Iš tikrųjų, ir pasižymėjo šitas laidus į didžiuliais puikiais reitingais. Nuo šias, šias laidas žiūrėdavo 14 mečiai iki 24 metų E, žmonės, iš tikrųjų 3 milijonai žmonių parsičiūsindavo šią informaciją iš interneto, iš kitų žiniasklaidos priemonių. E, man, mums atrodo, kad tai iš tikrųjų e, visuomeninių transliuotojų teikiamas puikus turinys, kuris gali būti naudojamas interaktyviai. Tai mes tuo didžiuojamės. Mes čia kalbame apie e, realybę, o ne apie ateitį. Dabar dėl antro punkto. E, Nuolat pasikartoja balsai, kad, e, kad visuominis transliuotojas e, iš tikrųjų užima naujas rytis ir prisima naujas temas. Aš galiu pasakyti tik mūsų nuomonę iš Vokietijos pusės, aš galiu kalbėti tik tai apie Vokietijos rinką. Mes e, dabar galėtume peržvelgti Vokietijos skaitmenizuotą rinką, tiek klasikinę, tiek skaitmeninę televiziją, Vokietijos rinką. Tai E, Vokietijos rinka yra pakankamai segmentuota, čia niekas nepasiekia 20-25 procentų reitingo. Iš tikrųjų, tai gal kartais liūdinantis e, faktas, tačiau jūs matote, kad e, ir skaitmeninėje rinkoje kairėje, šviesose. Mes matome, kad mūsų visuomeninis transliuotojai praranda savo pozicijas, o RTL, pavyzdžiui, privatus transliuotojai iškovoja vis didesnius reitingus. E, Roso pradėta informacija, tai atrodė truputį kitaip, čia tikriausiai priklauso nuo to, kad aš e, tiesiog išvardėjau tiesiog grynas pajamas e, iš televizijos abonentų. Nes, o, o aš iš tikrųjų į privačią, privačią transliuotoją dar įtraukiau ir PayTV paslaugas, o čia Rosas tikriausiai neįtraukė jų. O dabar kalbant apie licencijavimo mokesčius, mes e, e, nustatėme, kad e, šie mokesčiai didėja 1,4 procentais. Maždaug e, e, privatus privatus investuotojai užima Vokietijoje 85-90 procentų reklamos rinkos ir mūsų skaitmeniniai kanalai ir internetinė, internetinės paslaugos yra teikiamas be reklamos. Labai ginčiamas yra klausimas E, susijęs su tuo, ar internete reiktų teikti informaciją, žinias. E, čia mes dabar e, diskutuojame su leidėjais. Aš tik tai paėmiau ir vieną pavyzdį iš Burda Media, kuri 2006 metais skaitmeninė erdvė 32 milijonus eurų apyvartą padarė. CDF dabar biudžetas sudaro nuo 9 e, iki 12 metų 12 e, milijonų eurų per metus. Taip, e, tokios mūsų pajamos iš internetinės televizijos. Mums yra svarbi tokia, tokia publika, tai yra e, nuo 40 iki 49 metų žiūrovai. Todėl e, mums e, svarbi, svarbi, svarbios informacijos paslaugos e, internetu. E, Hoitė.de, pavyzdžiui, yra e, mūsų žinių laida. Ten 5, 5 milijonai žmonių apsilanko e, šitoje, e, šitoje laidoje internete. Toliau yra Špygel.de, Bild.de, paskui kitos yra laidos internete. Ir jeigu mes pažvelgsime visą šią rinką, mes iš tikrųjų dalyvavome šioje rinkoje tik tai 2 procentai, mes užimėm tik 2 procentus. Čia mes negalime kalbėti apie rinkos iškraipimus. E, čia yra jau, kaip pasakiau, tokie argumentai. O Vokietijos rinkoje iš tikrųjų yra rinka labai fragmentuota, iš tikrųjų pakankamai prasta situacija yra visiems transliuotojas. Mes siūlome laidas, kurios uh, nedažnai kartojamos, mes, uh, žinoma, kuriame daug programų, uh, yra tam tikri finansiniai apribojimai. Yra taip pat trijų pakopų testas taikomas visuomenės transliuotojas, kuris buvo minėtas. Dar trumpas sakinys, kurį pasakė Matijas Helpne, Špringerio leidyklas vadovas, apie rinkos apibriešti, apie konkurenciją jame. Pone Barcelį, aš e, jau sakiau jums anksčiau, jisai pasakė pasaraisiais metais viename interviu, kad gali būti, kad e, skaitmeninis, skaitmeninis visuomeninis transliuotojas iš tikrųjų gali užimti didelę rinką, tačiau jis negali būti monetarizuotas, jis negali atsipirkti, nes e, ten iš tikrųjų beveik nėra reklamos. Tačiau iš tikrųjų teikti informaciją skaitmeniniam pasaulyje e, leidėjui e, vis dėlto teikia tam tikrą naudą. Dėl techninių priežasčių kartais yra lyginami oboliai su kreušėmis, visai nesulyginami dalykai. Uh, E, čia mes kalbame daugiau ne apie e, konkurencijos skatinimą, bet apie e, profilaktinį išbraukimą konkurentų, iš konkurentų sąrašo. Taigi aš dabar tuoj baigsiu kalbėti. Iš tikrųjų, konkurencijos teisė taikoma ir visuomeniniams transliuotojams, tačiau konkurencijos teisė gali būti siejama tik tai su šiomis rytimis, kurios konkurencijos teisė iš tikrųjų yra svarbios. Kaip jau kiti pranešėjai kalbėjo, mes manome, kad pagrindinis klausimas, kalbant apie nu- naujas žiniasklaidos priemonės ir apie reguliavimą, turi būti e, nuolat keliamas, e, turi būti pabrėžiamas aktualumas informacijos ir laidų. Jeigu, jeigu bus persvarstyta direktyva 2001 metų, tada mes e, manome, kad vis dėlto bus ši, e, ši, ši direktyva susiję, šis, atsiprašau, e, komunikatas e, siejamas e, ir su dabartinėmis aktualijomis, kad nebus skirtumas tarp senų ir naujų technologijų, kad bus atsižvelgta į dabartinę technologijos plėtrą, kad būtų e, išlaikytas evoliucinis pobūdis, jį būtų atsižvelgta, tas pats taikoma ir E, konkurencija publicistikos rytyje. Tačiau, e, kalbant apie poveikį rinkai, e, turėtų būti labiau atsižvelgiama į konkurenciją publicistikos srityje. Ir aš čia aš pritarčiau savo Danijos kolegijai dėl šio sprendimo, dėl TV2. Ir dar vienas dalykas E, visuomeninių transliuotojų egzistavimas naujose srityse iš tikrųjų dar nereiškia, kad ten iškraipo konkurencija. Aš manau, kad neturėtume pamiršti, kad reguliavimas, apie kurį dabar kalbame, visada turi būti traktuojamas bendrame kontekste. Tai reiškia, ką mes turime norėti mūsų žiniasklaidos kontekste Aš taip pat norėčiau e, pono Burdas e, pateikti citatą iš Burda Media Deutschland, kuris prieš kelias savaitės pasakė, kai anksčiau mūsų konkurentai buvo e, Sternspiegel žurnalai, o dabar mes konkuruojame su Google. Tačiau Google pasižymė daugybę vartojo. Neturėtume pamiršti, kad galų gale kalbame apie savęs supratimą šiame kintačiame globalėjančiame pasaulyje. Ir mes iš tikrųjų turėtume laikytis esminių konkurencijos taisyklių. Dėkuoju Jums uždėmesį. Πασκάλ, eh, eh, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί... Πασκάλ, labai dėkuoju Jums už pasisakymą. Nedrįščiau pakartoti Jūsų pavardės, tik sakysiu, kreipsiuosi Jūsų vardu, jeigu galima bet noriu pasakyti, kad jūs labai įdomiai kalbėjote apie sveiką konkurenciją, apie visuomeninių transliuotojų ir naujų technologijų vaidmenį. Ir pristatymas iš CDF nario mums labai padės, galvojant apie politikos kryptis e, šiame komitete. Ir kad išliks tie dalykai. Dabar tęsime diskusiją ir pirmiausia steiksiu žodį ponė Jeronimi. Pirmiausia, aš norėčiau užduoti klausimą dėl procedūros. E, Pane pirmininkė, dėl procedūros. Ar teisinga? Aš čia net pažįstu ne vieno žmogaus iš konkurencijos generalinio direktorato, ar čia yra jų atstovų. E, taigi aš matau komisiją, kur turėtų sėdėti, ten niekas nesėdi. Ar yra vis dėlto komisijos atstovų? Aš galėčiau. Aš galėčiau atsakyti jums į klausimą. Aš norėčiau uh, atkreipti jūsų dėmesį, kad, uh, kad organizuojant šios klausimus mes e, pakvietėme komisijos atstovus ir konkurencijos generalinio direktorato atstovus. Uh, šitas e, e, e, kvietimas taip pat taikomas ir ekonominio komiteto atstovams. Ir čia, žinoma, jie patys galėjo nuspręsti, kas dalyvaus mūsų klausimuose. Rūtų jums žodis. Tai aš norėčiau dar kartą paklausti, tiksliau pasakyti, ponia komisarė Reding anksčiau pasakė, kad jį tikisi, kad 2001 metų komunikatą E, priimtų kartu e, ekonomikos e, generalinis direktoratas ir konkurencijos generalinis direktoratas ir konkurencijos ir informacijos generalinis direktoratas kartu priimtų. Aš manau, kad tai yra būtina. Dabar prie reikalo. Aišku, kad mums reikia e, paaiškinti labiau užduoti, skaidrumą, finansavimą. Tai, Tokios temos yra aptartos 2001 metų komunikate. Nauja tema, e, dėl kurios yra persvarstamas šitas komunikatas, komunikacija, tai, e, atsiprašau, e, komisija pasakė, kad tai iš tikrųjų technologijos plėtra ir konvergencija. Dėl to aš norėčiau užduoti du klausimus. Pirma, poniai Rorbyron Aš norėčiau visų pirma, ponios ir ponai, padėkoti Jums už Jūsų informatyvius pranešimus, tačiau aš norėčiau susitelkti ties savo klausimais ir dar kartą paklausti, nes manau, kad parlamentui ir komisijai yra labai svarbu pamatyti, e, kaip, e, kokius sprendimus dabar priėmė Europos teisingumo teismas. E, aš norėčiau dar paprašyti dar kartą e, nurodyti tas apibrieštis. Tai yra pik, piknaudžiavimo kontrolė, e, svarbumo rinkai e, savoka ir mm, nepasiteisinimo rinkoje savoka. Mes manėme visada, kad kalbama apie piknaudžiavimo kontrolę. Svarbu, žinoma, ir poveikis rinkai. Taigi, jeigu jūs norėtumėte dar kartą, galėtumėte atsižvelgdama į šio sverdimo e, kontekstą, e, nurodyti, kasgi yra šitas nepasteisinimas rinkoje ir poveikis rinkoje ir kokie signalai siunčiami yra teisingumo teismo. Ir e, antras klausimas yra skirtas ponui Žakpito, CSA, taip pat atsižvelgia į žiniasklaidos dvigubą vystimąsi. Mano klausimas dabar būtų susijęs e, su e, skaitmeninėmis nelininėmis paslaugomis. Kaip jau aš jau paklausiau dėl audiovizualinės e, direktyvos, mes žinoma, mes atsiribojame nuo jos, dabar atsigrįžėme į elektroninę komerciją. Kaip šiame kontekste galėtumėte paaiškinti šią konvergenciją linijinių ir nelinijinių žiniasklaidos paslaugų ir e, kaip jos yra reglamentuojamos palyginti su elektroninė komercija. Jeigu jos nepatenka į e, direktyvos taikymos rytę. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien turime galimybę apsvarstyti šios svarbius klausimus, nors aišku, kad daugumai valstybių narių ir parlamentui e, netinka pasiūlytas komisijos komunikatas, jis negali būti patvirtintas toks, koks yra. Apgailestauju, kad konkurencijos direktorato atstovų nėra, malonu, kad tarybos atstovai yra ir valstybių narių atstovai ir tai yra labai rimtas signalas komisijai dėl visuomeninių transliuotojų ateities, reikia aiškiai pasakyti, kad jiems taip pat reikia naujų technologijų, kad reikia pokyčių pereiti nuo linijinių prie nelinijinių paslaugų. Ir aišku yra tai, kad reikia numatyti tam tikrą vietą visuomenėms transliuotojams, kad jie galėtų dalyvauti technologinėje plėtroje. Man padarė įspūdį Danijos atstovės ponios Robiron e, pasisakymas dėl TV2 sprendimo teismo. Tai yra aiški žinia mums visiems, kad neturėtume bandyti keisti teisės. E, teismas davė išaiškinimą atitinkamų teisės aktų skirtingą ir Norėčiau visiems dabar svečiams pateikti klausimą ekspertams, kaip galima Kaip galima mm, įgyvendinti, įdėkti iš ankstinį vertinimą, eksantę vertinimą? Nes daug kas yra labai atsargus, jie elgsis labai atsargiai ir koks yra ryšys e, galimybių, galvojant apie TV2 sprendimą. Ir ar yra pakankamai manevro laisvės valstybėms narėms dėl ex ante sprendimų vertinimų? Manau, kad daug kas yra labai apribota ir reikia galvoti, kaip užtikrinti visuomenių transliuotojų ateitį, kaip jiems palikti vietos. Ačiū. Dabar ponė. Padie. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui, reikėtų savo pasiglosti nugarą, kad surengėme tokias diskusijas. Dabar jau Mes diskutuojame visą tai, kas buvo išsakyta. Pasisakymai buvo labai informatyvūs, labai platus ir norėčiau visiems kalbėjusiems padėkoti už jų mintis. Porą pastebėjimų dėl direktyvos peržiūros. Manau, kad gerai, jog direktyvą peržiūrime ir kad komisija pradėjo šį darbą. Labai svarbu mums 2001 metų turinį pakoreguoti taip, kad būtų atspindėti pokyčiai, e, apie kuriuos buvo tik užsiminta tada, o kurie dabar jau egzistuoja. Kalbu apie technologinius pokyčius, teisinius pokyčius ES mastu. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kas atsitiko po 2001 metų galvojant apie e, visuomeninių paslaugų tekėjų e, vaidmenį galvojant apie pluralizmą, demokratiją, man atrodo, kad komisija turi užtikrinti e, pusiausvirą, atspindėti kultūrinę įvairovę, pluralizmą. Reikia, kad išliktų valstybinis finansavimas ir taip pat, kad būtų išlaikytas subsidiarumo principas, bet komisija gali taip pat savo vaidmenį suvaidinti. Jeigu E, žiūrėsime, iš kur ateina lėšos visuomeniniams transliuotojams, neturėtų reikėti konkuruoti dėl reklamos. Ir jeigu žiūrėsime į programas, reikia galvoti, kokios yra nuostatos dėl visuomeninių paslaugų. Ir reikia, kad ir komerciniai transliuotojai nebūtų išstumti iš rinkos. Reikia pagalvoti, kad kai kurios paslaugos tarp audiovizualinių visuomeninių paslaugų gali gauti finansavimą iš piliečių, jeigu bus laikoma, kad visuomeniai transliuotojai atlieka universalę misiją. Visuomeniai transliuotojai galėtų E, iš tikrųjų atsidurti nekokioje padėtyje, jeigu pokyčiai bus įdėkti gana greitai. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau nuo to pradėti, kad e, norėčiau padėkoti pakviestiems svečiams už jų iš tikrųjų turiningus pranešimus. Aš norėčiau paprašyti, kad, e, kad kalbant apie Rūt Hieronimi klausimą, protokole būtų paminėta, kad komitetas tikisi iš komisijos naujo komunikato, kad, kad informacijos ir e, konkurencijos generaliniai direktoratai bendradarbiautų, kuriant, rengiant šį naują komunikatą. Iš tikrųjų, nėra geras ženklas, kad e, e, konkurencijos generalinis direktoratas čia nedalyvauja, čia pagal tokį šūkį, kad tegul kultūros atstovai daro savo darbus, o mums neįdomu. Iš tikrųjų, mums reikėtų bendradarbiauti daugiau visų europiečių interesų, nes tam mes ir kūrėme šį bendrą žiniasklaidos kontekstą ES ir todėl iš tikrųjų, todėl mes turėtume įtraukti tokius didelius aspektus, tai yra pluralizmą, kultūrinę įvairovę ir konkurenciją ir e, kokybišką turinį. Todėl mes turime siekti pusiausvėros tarp šių dalykų. Ir e, Todėl šį darbą turėtų įsitraukti ir konkurencijos generalinis direktoratas. Tai tokia pastaba. E, aš manau, kad e, e, norėčiau užduoti klausimą Rosui Bigamui. Iš jūsų pranešimo aš supratau, kad jūs kad jūs sutinkate su panu Sarkozy pasiūlymu, kad reklamos nebebūtų visuomenėse transliuotojose jūs pasakote, kad iš tikrųjų e, dideli konkurentai Google, e, Facebook ir e, telekomunikacijų atstovai, aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie ateities reglamentavimą. Ja, aš manau, kaip jūs manote, ką reikėtų reguliuoti, ko, kokias nuostas turėtų taikyti šitiems dideliems žaidėjams. Paristo Polin. E, prin došo. Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį penkioms minutėms kiekvienam iš kalbėtojų e, ir paprašysiu pasakyti atvirkšnė tvarka, bet prieš tai norėčiau pateikti dar porą klausimų nuo savęs. Ir prieš paklausdama galėčiau gal kreiptis į komisiją, sako pirmininkė, ir paklausti, ar nori kas nors pasisakyti. Atsiprašau, dar ponė Tomaševska nori pasisakyti, atsiprašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau porą žodžių tarti. ir manau, kad turiu teisę į tai. Pirmoji problema yra aiškios finansavimo taisyklės. Tai yra esminis dalykas. Lenkijoje dabar vyksta diskusijos dėl to, ar neįvesti specialiaus mokesčio žiūrovui išsiperkant e, licenciją. vyriausybė norėtų atsisakyti tokio dalyko, tačiau žiniasklaida ir kiti suinteresuoti asmenys e, gina tokį mokestį, nes valstybės pagalba, nors ir tai yra visuomeninė, visuomeninis finansavimas, bet neteinantis tiesiogiai iš vyriausybės ir už tai užtikrinamas žiniasklaidos nepriklausomumas. Tai yra svarbu, kadangi tokiu būdu galima užtikrinti kad visuomeninė žiniasklaida e, atliks savo visuomeninę funkciją nepriklausomai nuo vyriausybių kaitos. Ir aš noriu pasakyti, kad pernai tokios diskusijos vyko Lenkijoje. Reikėtų kalbėti apie įvairias valstybinės arba viešos pagalbos formas. O dar vienas dalykas yra susijęs su reklama. Mes turime mišrę sistemą. Tačiau reklamos mastas yra ribojamas. Visuomeniniuose kanaluose, pavyzdžiui, negalima pertraukti programų, kad būtų rodoma reklama per televiziją ir yra tam tikrų apribojimų dėl to, kada galima reklamą rodyti. Egzistuoja ir tam tikrų apribojimų programoms, kurias galima rodyti atitinkamu laiku. Pone Eniko kalbėjo vienu klausimu dėl kokybės Tai taip pat yra labai svarbus dalykas. Lenkijoje yra pasitaikę, kad e, viena programa e, Big Brother, didysis brolis e, Lenkijoje, kuri buvo labai populiari, ta programa buvo populiari ir vienas iš dalyvių tos programos arba šau buvo išrinktas į Lenkijos parlamentą tokius dalykus verta prisiminti. E, aš turiu galvoje tai, kad tokios programos gali būti žalingos kartais. Labai ačiū. Dabar, ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti dėl informacinės visuomenės ar panašių klausimų? Ne? E, prieš suteikdama žodį trims minutėms kiekvienam iš kalbėjusių prelegentų, norėčiau tik tai dar paklausti jūsų nuomonės Kokia yra būklė dabar e, darybų dėl skaitmenio dividendo platinimo naujų dažnių, e, kurie atsirado prieimus naujus sprendimus? E, dėl, kalbu apie prieigą prie telekomo, skaitmenį dividendą ats, apskritai. Toks būtų mano vienas klausimas. Ir dar norėčiau pateikti klausimą ponui Sapio. Taip atrodo teisingai ištariau pavardę. Dėl viešojo programavimo programų. ir valstybės pagalbos E, kuri buvo skiriama televizijoms pagal tai, ar kokybės ar kiekybės kriterijai bus taikomi ir ar bus atsižvelgta į tam tikrus švietimo kultūros aspektus ar į ką nors kitą. Klausimas dėl įvertinimo, kuri pateikė ir komisija. Dabar nuo Paskal pradėkime ir suteikiu kiekvienam po tris minutės. Ja, Ačiū, atsiprašau. Jūs kalbėjote apie skaitminius dividendus. Iš tikrųjų buvo tam tikrų nuomonių, kad kai kurie žaidėjai suinteresuotos šalis iškėlė klausimą dėl e, konkurencijos teisės. Tačiau aš manau, e, kad vis dėlto čia e, turėtų būti kalba apie kitą temą. Mes dar sakytume taip, kad iš esmės dažnių politika turėtų būti valstybė narių kompetencijoje transliacijų srityje. Čia iš tikrųjų yra tokia sritis, kurioje reguliavimas neturėtų būti atskirtas nuo kitų elementų. Tai iš tikrųjų šis, šis dalykas mus labai domina, iš tikrųjų norėčiau e, padėkoti už tai, kad klausimai šiandien buvo suorganizuoti šią temą. Aš manau, kad e, mes galėtume padaryti iš visų tų pasakytų, iš visų pranešimų išvadą, kad, e, kad diskusijos tokiais klausimais kaip konkurencija turėtų būti nagrinėjami bendrame kontekste, negali būti skirtingos logikos E, kalbant apie reguliavimą Europos lygmenių. Mes, e, mes turime nuosekliai e, įtvirtinti technologinio neutralumo principą, turime atsižvelgti į tai, ko nori valstybės narės dėl visuomeninių transliuotojų. Diskusijos dėl visuomeninių transliuotojų visų pirma vyksta valstybėse narėse kurių e, piliečiams yra kūriamas tos programos. Vienas dalykas yra aiškus, kad mes kalbame apie europinį e, reguliavimo modelį, kuris e, įtvirtintas kaip dviguba sistema, tam mes pritarėme. Žinoma, yra ir konkurencinė pusiausvyrą, tai čia nekyla jokių klausimų. Mes iš tikrųjų mokomės vieni iš kitų, čia niekas negali nuneikti. Mes iš jūsų, jie iš mūsų. Žinoma, E, konkurencija publicistikos srityje iš tikrųjų yra labai svarbi. Aš šiandien minėjau jau šį klausimą ir kiti pranešėjai taip pat. Neturėtume pamiršti tikslų. Čia mes turime sukurti tinklą, į kurį patektų pinigų srautai, ir interesai būtų e, e, paisoma tikslių interesų. Tačiau finansai neturėtų nusverti, kad turėtų būti kūrimas tam tikras turinys. Ir jeigu mes norime šio konkurencijoje, norime pasirodyti stipresni, jeigu, jeigu dabar esame, kaip jau šiandien rodžiau, tada iš tikrųjų turime stengtis, kad Europa parodytų savo balsą. Ir e, paskutinis sakinys, man atrodo, labai svarbus turėtų būti. Mūsų tikslas yra, kad konkurencija ir ekonomika suteiktų teigiamą stimulą e, visuomeniniams transliuotojams, kad būtų pripažintas šis teigiamas impulsas ir kad tai pripažintų konkurencijos generalinis direktoratas. Aš manau, kad į, į tai turėtų būti labiau atsižvelgta įgyvendinant visą šią struktūrą nes mūsų ekonominis vaidmuo neturi būti traktuojamas tik tai neįgiamai, kaip, kaip sakykime, konkurencijos iškraipimas arba uh, valstybės lėšų švaistimas. Mes į filmų į laidų gamybą 9 metais 500 milijonų eurų investuosime. E, žinoma, e, mes atliekame kažkokį ir darbą už tuos pinigus, kuriuos mes gauname ir to nereikėtų pamiršti. Very much. Um, I'm gonna give the floor to Mr. Uh, Brabech. Dabar suteiksiu žodį ponui Brabech. Brabets. So, geht's jetzt? Ar girdite mane? Mes kalbėjome apie tris klausimus. E, Re reklama, E, visuomenė transliuotojų laidose, aš manau, kad svarbu, kad valstybėse narėse ateityje būtų leidžiama, kad visuomenės transliuotojas taip pat e, e, būtų finansuojamos ir iš reklamos pajamų. Čia mažesnėse rinkose tai yra labai svarbus klausimas. Antras dalykas dėl pirmininkės klausimo, tai yra pridėtinė vertė, tai yra vieš, viešųjų paslaugų. Ji yra sunkiai apiprėžiama. Yra, žinoma, E, tam tikrai kokybiniai, kiekybiniai kriterijai, tačiau jie iki galo neapsprendžia mūsų naudos. Čia mes e, iškeliame diskusiją šios klausimus ir mes bandome e, taikyti kokybinės kriterijus, kad galėtume dalyvauti lygiai verčiai diskusijoje kiekybinio kriterijų yra nemažai ir jie yra pakankamai paprasti. Pavyzdžiui, pažiūrėkime, kiek visuomeninių transliuotojų korespondentų yra e, Bruselėje, Europos parlamente ir, ir kiek čia iš tikrųjų mūsų kolegų yra iš privačių transliuotojų. Tada pamatysite aiškiai, kad yra skirtumas, kaip yra suprantami Europos reikalai, kaip yra skleidžiama informacija apie juos. Dar, e, dar kitas klausimas. Aš manau, kad e, labai didelis iššūkis yra mums Google veikla, e, ypač susijusi su reklama. E, čia jie taikosi į klientų elgseną, tai e, kliento duomenys yra išsaugojami ir atsižvelgiama į šią informaciją kreipiantis į šį klientą. Iš tikrųjų ir Ši informacija e, yra kaupiama per paieškos sistemas. Ir ateinančiais metais ateityje, tikriausiai greitai ateis šita, ateityje, šita vertės e, grandinė einanti prie turinio bus finansuojama per reklamą. Todėl mes turėtume kelti klausimą, kurgi, mm, kurgi yra ta vieta, kur nepatenka pinigų srautai į žiniasklaidą ir kaip ateityje bus finansuojami visuomeniai transliuotojai. Tai yra būtent tie klausimai, kuriuos ateityje mes turėsime savo užduoti. Eh, Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį poniai Marija Ren. Ačiū. Pabandysiu atsakyti klausimą, kuris man buvo užduotas. Ir norėčiau sutelkti visą dėmesį į aksantį vertinimą. toks, koks dabar siūlomas šis vertinimas, nėra susijęs vien tik su netinkamu panaudojimu. Tai yra procedūra, kurią turi taikyti visuomeninis transliuotojas prieš pradėdamas e, naujas paslaugas arba praplėsdamas jau dabartinių paslaugų taikymą. Ir dokumente labai aiškiai, komunikate labai aiškiai pasakyta, kad naujos paslaugos turi būti susijusios su komerciniais e, pasiūlymais, reikia nustatyti, ar ta nauja paslauga neatstums vartotojų ir ar neiškreipys konkurencijos. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai visuomeninis transliuotojas nori pradėti teikti naują paslaugą, jis gali iškreipyti konkurenciją, nebent jei ta paslauga neturi jokio komercinio potencialo arba jei tos paslaugos nesiūlo joks kitas operatorius veikiantis rinkoje. Tai yra tikrai kritinis elementas visuomeniniam transliuotojui, todėl kad toks elementas tikrai kliudys visuomeninių transliuotojų pažangai. Ir de facto bus taip, kad komerciniai operatoriai taip pat prisidės prie to, kaip reikia apibriežti tolesnę visuomeninių transliuotojų veiklą. Ir mes tai jau matome praktikoje matome tai iš diskusijų su laikraščių skyriais, dienraščių skyriais, pavyzdžiui. Danija prieš 15 metų e, pradėjo diskutuoti kai kuriuos dalykus, na, o dabar rinka jau įsibėgėjo ir matome, kad yra didelė rinka reklamų internete ir dabar jau matom, kad komerciniai transliuotojai nori mus išstumti. Ir būtent čia aiškiai matome, kaip konkurencijos kriterijus yra aiškiai siejama su komercinė veikla. Dar vienas dalykas. Ši nuostata reikš didžiulę administracinę naštą. Mum labai mažai šaliai, kurios biudžetas yra tikrai daug mažesnis už kitų didelių Europos šalių, bus didelė problema, tai labai pakenks mūsų na, normaliai plėtrai ir vystimuisi šiame kontekste, todėl kad mažiau lėšų liks turinio kūrimui. Mes tikrai nuogastavome, kad ši nuostata bus žalinga ir kad tas eksantė vertinimas tikrai nebus naudingas europinių lygių. Norime, kad šis klausimas būtų paliktas nacionaliniams teisės aktų kūrėjams. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Bigam. Ačiū pirmininkė. Jei neklystų, turiu atsakyti tris klausimus. Pirmas buvo jūsų, taip pat ponios Jeronimi. Dėl to, ar informacinės visuomenės generalinis direktoratas turi būti siejamas su komunikatu. Manau, kad ne aš turiu aiškinti komisijai, kaip jie turi dirbti, nors norėčiau, kad tai būtų. Uh, Na, bet iš esmės mes neprieštarautumėm, jei tai būtų jungtinis bendras komunikatas, o ne vien mm, konkurencijos direktorato rengiamas komunikatas. Antras klausimas, ponas Trubel, dėl Prancūzijos situacijos. Dėl to pavyzdžio, kai visuomeninis transliuotojas dabar turi apribotas reklamos teisės ir iš esmės viskas tai siejama su perėjimu prie skaitmeninių technologijų. Ir jūsų nuomonę, aš manau, kad tai yra gerai. Bet turiu pasakyti štai ką. Svarbiausia yra kvalifikacijos, gebėjimai. Visuomeniai transliuotojai ir jų finansavimas iš valstybės yra geras dalykas. E, ir kiek, tačiau, kiek žinau, Prancūzijoje tai sukėlė didžiulių problemų komerciniam sektoriui. Aš nesu ekspertas ES rinkos, aš neišmanau visų šalių padėties. Bet Dėl Prancūzijos sistemos, manau, kyla problemų. E, vietoj to, kad keistų iš reklamos gaunamas lėšas valstybinėmis lėšomis, jie pasirinko kitą e, variantą, jie įsivaizduoja, kad iš visuomeninio transliuotojo lėšos tiesiog pereis privatiem transliuotojam. Tačiau, ką tai reiškia, realiai matome, kad reklama ir reklamos užsakovai nuoja kitur, pavyzdžiui, kreipiasi interneto uh, bendrovės. Todėl Prancūzijos transliuotojams dabar kyla papildomų problemų, sumažėjo jų pajamos, bet jie turi mokėti didesnius mokesčius. Bent jau aš taip suprantu šią situaciją. Ponas Fiser uždavė dar man vieną klausimą dėl kontrolės. Manau, visų pirma, reikia aiškiai išsiaiškinti, dėl ko mes čia ginčiamės ir apie ką kalbame. ACT kalbėjo apie tai, kad visuomeniai transliuotojai turi naudoti naujas technologijas ir aš tam tikrai neprieštarauju, nes jų vaidmuo e, kol kas nėra apibrieštas ir tikrai nemanau, kad taip atsitiks, kad mes monopolizuosim naujas skaitmenės technologijas, o visuomeniai transliuotojai bus palikti tuščiom rankom. Tačiau svarbiausia yra, kaip reglamentuoti tas naujas taisyklės, Kolegė iš Danijos jau sakė, kad kyla problemų dėl komunikato teksto, dėl detalių nuostatų. Ir tame komunikate dėl ex ante kontrolės ir patikrinimo yra devini punktai. E, pirmas kalba apie valstybių narių kompetenciją, 62 kalbama apie E, transliuotojų kompetencija tose šalise, kurios neturi nepriklausom reguliuotojų. Deja, bet mano nuomonė, e, detalės, smulkmenos turi būti paliekamos valstybėm narėm. Jungtiniai karalystėje yra susitarimas tarp BBC ir tarp Ofcom ir to susitarimo apimtis yra 56 puslapiai. Vokietijoje, kiek žinau, taip pat yra susitarimas tarp televizijos ir tarp e, federalinių žemių ir to susitarimo apimtis yra 90 puslapių. Na, o komisija savo dokumente nustato bendruosius principus europinių lygių, tuo tarpu, kai detalės paliekamos valstybėm narėm. Ir jei, e, pavyzdžiui, jūsų valstybė yra labai maža, tai jums nereikia veltis į tokį detalų reglamentavimą kaip Vokietija, pavyzdžiui. Jums galbūt užtenka šiek tiek mažesnės apimties dokumento kalbėjo Vokietijos, Danijos atstovai visuomeninių transliuotojų atstovai ir jie sakė, kad jie jau turi tas eksantį vertinimo sistemas. Tiesiog jiem galbūt nepatinka tam tikros naujos nuostatos, kurios įvedamos komisijos dokumente. Ačiū. Ačiū. Rosai, toliau žodis ponui Zapjau. Ačiū, pirmininkė. Atsakysiu jūsų klausimą dėl eksante įvertinimo. Ponas Borinjung, kiek žinau, pateikė šį pasiūlymą. Prancūzijos vyriausybė kol kas dar nepritarė tam pasiūlymui, bet norėčiau atkreipti į jūsų dėmesį. Gali taip atsitikti, kad yra bandoma sudaryti tam tikrą vertinimo lentelę, pagal kurią būtų vertinami visuomeniai transliuotojai, visuomeniai kanalai. Ir, na, panašu, kad gal tas vertinimas labiau koncentruosis į kokybę, tai nebūtų taip jau blogai, nes galbūt tai padėtų nuspręsti, koks turinys turi būti visuomeniniuose kanaluose ir koks privačiuose. E, ši lentelė, mano nuomonė, turėtų koncentruotis ir į kitus dalykus, ne tik į kokybę. Grįšiu prie ponos Jeronimi klausimo apie paklausą, apie konvergenciją tarp linijinių ir nelinijinių paslaugų. Taip tiesa, audiovizualinių paslaugų įstatymas bus e, paskelbtas iki šios savaitės pabaigos ir yra bus įvestos naujos taisyklės dėl tų e, paslaugų reglamentavimo. Man atrodo svarbu paminėti tris dalykus. Tai yra reklamos reguliavimas, taip pat gamybos, kūrimo reikalavimai audiovizualiniai produkcijai. Taip pat yra keliamas dar vienas svarbus aspektas, tai yra vaikų apsauga. Šitos trys sritys yra ypatingai svarbios. Taip pat, aišku, etika yra dar viena iš jų. Kalbant apie kainas, sutartis ir ginčius tarp paslaugų teikėjų, tarp operatorių, na, man atrodo, kad čia svarbu labai aiškiai apibriežti atsakomybę ir kompetenciją. Pirmininkė, aš norėčiau dar pakomentuoti ir tai, ką sakė ponas Bigam. Uh, dėl mokesčių audiovizualinėme sektorėje. Parlamentas per savo diskusijas labai aiškiai yra pasakęs, kad tokie mokesčiai nėra skiriami France Television. Surinktos lėšos eina į valstybės biudžetą. Ir dabartiniai Dabartinėje padėtie tikrai sunku rasti finansinių išteklių, nes nėra iš anksto numatytos lėšos televizijai. Kaip suprantu, padėtis yra tokia. Kaip aš suprantu, vyriausybė turėjo tam tikrų planų ir jie norėjo, kad privatus sektorius galiausiai taip pat gautų naudos iš pelno, kurį neša reklama. Ir mokesčiai yra proporcingi apyvartai Kalbant teisinę kalbą, lėšos nėra iš anksto numatytos visuomeninėms audiovizualinėms paslaugoms. Galiausiai pakalbėsiu apie subsidiarumo principą, apie jį kalbėjo ir kiti kalbėtojai, ypač kiek tai susijęs su komunikato peržiūra. Visi akcentavo, kad visuomeniniam transliuotojui labai svarbu perėti prie skaitmeninių technologijų, pasinaudoti tais skaitmeniniais dividendais ir be abejo aš tam pritariu. Ačiū, Olivijai. Ponas Kosta, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, pirmininkė. Porą dalykų, kuriuos norėčiau akcentuoti. Daug kas minėjo prancūziškąjį modelį bei naujus kriterijus finansavimui gauti. Mano nuomonė, pats principas yra geras. Tai yra privatūs televizijos kanalai gali pasinaudoti padėtimi ir gali kompensuoti valstybei tam tikras išlaidas, jeigu, pavyzdžiui, visuomeninis transliuotojas pasako, kad jis nesidomi tam tikrą paslaugą arba nenori teikti tam tikros paslaugos. Vis dėlto, man atrodo, kad praktikoje gali būti sunku įgyvendinti šį principą. Juk panašu, kad Prancūzijos modelis nėra visiškai subalansuotas. Reikėtų išnagrinėti nacionalinę padėtį kiekvienoje valstybėje narėje. Ir Labai dažnai būna taip, kad privatus transliuotojai nori sudaryti sutartis dėl tam tikrų paslaugų teikimo su visuomeniais transliuotojais. Tad iš esmės principas kaip ir geras, bet reikia dar padirbėti, kad jį ištobulinti. Kitas dalykas, kurį norėčiau aptarti, yra konvergencijos aspektas. Man atrodo, jis yra susijęs ir su mūsų pačiu apsisprendimu dėl to, ką mes norime matyti per televiziją. Man atrodo, kad tai yra gera proga visuomeniniams transliuotojams, juk internetas tampa vis svarbesnė medija ir reikia tą progą išnaudoti. Tai yra puikia proga, todėl kad pats internetas tampa informacijos terpė Tai reiškia, kad galima teikti naujas paslaugas ir visuomeniniai transliuotojai teikia vis daugiau paslaugų, prie kurių prieiga gauna vis daugiau žmonių. Reikėtų galbūt daugiau dėmesio skirti šios alternatyvos apmąstymams, nes internetas teikia daugiau galimybių nei spausdinta rašytinė spauda. Dar vienas dalykas. Visom, visuomeninės televizijos galėtų gauti lėšų imdamos mokestį už informacijos parsisiuntimą iš savo tinklalapių. Juk televizijos, visuomenės televizijos dažnai matomos kaip tam tikri archyvai ir jie tos archyvos galėtų skelbti internete. Ačiū profesoriu. Noriu padėkoti visiems svečiam už jų pasisakymus, už tai, kad atvykote. Na, aš esu pirmininkė komiteto, todėl negaliu tvirtinti kažkokios konkrečios nuomonės, bet aišku, atsižvelgsime į visų išsakytas mintis ir, e, man atrodo, daugelis jūsų sakėte, kad reklamos panaikinimas ir visuomeninių transliuotojų finansavimas iš valstybinių lėšų priklauso nuo to, kiek valstybės biudžetas yra pajėgus finansuoti daugia kalbinės kokybiškas programas. Tikrai nereikia kurti dviejų greičių, skirtingų greičių visuomenės. Turime tiesiog atsižvelgti į visuomenės poreikius, į kiekvieno nacionalinio biudžeto prioritetus. Tad ačiū visiems už dalyvavimą. Labai visiems dėkoju, ačiū ir komisijai. Tema, kurią aptarėme, tikrai itin įdomi ir mes tikrai įsigilinome į audiovizualinių paslaugų sektorių, nepaisant to, kad jis dažnai atrodo toks mistiškas, kupinas iššūkių. Manau, kad greitų laikų organizuosime dar vieną panašų klausimą su Ekon ir ITRE komitetais. Ir tuomet daugiau dėmesio skirsime valstybės pagalbai audiovizualinių paslaugų sektoriai. Ačiū visiems.